Ja, guten Tag, äh, meine Damen und Herren. Nachdem der Vorsitzende. Labadiena, ponios ir ponai, kadangi komiteto pirmininkas apsirgo, o jo pavaduotojai negali pirmininkauti posėdžiui, man vėl šiandien tenka džiaugsmas pasveikinti visus rinkus į posėdį taip pat pasveikinti mūsų svečius, mūsų posėdžio tema, klausimo tema, aktyvi darbo rinkos politika, įtraukiant e, integracijos strategiją, užtikrin, siekiant užtikrinti tinkamas pajamas e, bei aukštos kokybės viešasias paslaugas. Džiaugiuosi, kad e, šiandien pas mus atvyko labai kompetitingi svečiai, ekspertai, kiekvienas iš jų galės pristatyti, pateikti savo komentarus. Tam jiems bus skirta po 10-12 minučių. Galės e, savo pranešimus pagrysti taip pat e, prezentacijomis PowerPoint'om. Pirmiausia, noriu pasisveikinti su ponia Valejo, ji yra Ispanijos profsąjungų Katalina Almandra, politinė sekretorė atsakinga už užimtumo skatinimą, taip pat ją atsakas Minži. Yra kitas mūsų ekspertas, jis yra iš Varšuvos universiteto socialinės politikos institutų ir e, jis yra Lenkijos e, profsąjungų konfederacijos e, konsultantas, patarėjas, taip pat ponas Svem, jis yra EBPO vyresnysis rinkos ekspertas ir Lukas Seldenoras, Europos paslaugų tiekėjų neįgaliems asmenims asociacijos atstovas ir taip pat Stevenas Tobinas. Jis yra darbo politikos vertinimo skyriaus darbo grupės tarptautinė darbo organizacija vadovas, dirbantis mokslo tyrimų skyriuje, taigi noriu su visais pasisveikinti, pradėsime nuo damos ir suteiksime į žodį. Eh, buenas tardes a todos y a todas. Lo primero, eh, decir eh, muchas gracias. Labadiena visiems, mes norėčiau padėkoti už kvietimą. Užimtumo komitete pristatyti savo mintis, aš atstovauju Kastilijos Lamančius regionui. Komisijos rekomendacija dėl žmonių su negale mm, įtraukties į darbo rinką ir mm, užtikrinimą jų prieigos prie tinkamų paslaugų yra labai svarbi. būtinybė užtikrinti e, minimalias pajamas ir jos yra Ispanijos atskirose autonominėse regionuose taip pat yra nustatytos. E, Ispanijos vyriausybė yra parengusi tinkamą darbo planą, kaip integruoti e, asmenys su negale arba kitaip negalinčius dalyvauti darbo rinkoje į pastarąją tą programą rengiant buvo atsižvelgiama į komisijos rekomendacijas, tačiau vertinant e, tikrovę, kuri yra Ispanijoje, galime pamatyti, kad ilgalaikių bedarbių, tai yra ilgiau nei du metus nerandančių darbo arba nedirbančių Ispanijoje yra maždaug 2 milijonai nuo 2011 metų. Tas skaičius padidėjo daugiau nei milijonų žmonių. Jeigu vertintume padėtį pagal atskirus regionus, ir palygintume žmonių pajamas, tai padėtis ir vaizdas būtų labai aiškus mūsų visuomenė skurdėja, tačiau esama taip pat ir didelių skirtumų tarp atskirų regionų, kadangi regionuose Ispanijoje esama labai skirtingo minimalaus atlyginimo lygio. Ir E, minimalus darbo užmokestis e, smarkiai skiriasi, kaip minėjau, todėl vis daugiau žmonių tam tikrą prasme yra socialiai atskirti ir tos socialinės išmokos, kurios apskritai mažėja, pasiekia dar mažesnį žmonių skaičių. Taip pat e, dabartinė vyriausybė smarkiai riboja ir užimtumui skirtas iniciatyvas ir investicijas, tai taip pat atitinkamai atsiliepia ir įtraukčiai e, į darbo rinką. Reikia paminėti, kad mūsų vyriausybė dabartinė apskritai elgesi priešingai nerekomenduoja Briuselio gairės ir komisijos nutarimai. Būtent e, labiausiai yra mažinamos e, išmokos ir parama toms gyventojų grupėms, kurioms paramos labiausiai reikia. Kastilijos Lamančios regione, pavyzdžiui, atitinkamas užimtumo iniciatyvos jų finansavimas buvo sumažintas 91 procentų, tai reiškia maždaug 260 milijonų eurų, o skirta mažiau šioms reikmėms. Ir vėlgi tie regionai, kurių ekonomika yra geresnėje būklėje, jie taupo mažiau ir tai vėl prieštarauja komisijos rekomendacijoms ir direktyvoms. Praktiškai ta strategija ir jos įgyvendimas Ispanijoje pateko tam tikrą užburtą ratą ir buvo palengvintos atlygimo iš darbo sąlygos, nepaisant to, kad profsąjungos priešinosi tokiems naujiems teisės aktams, ypač e, aktyvi darbo vietų kūrimo politika susilaukė mažesnių investicijų ir mažesnio dėmesio. Ispanijos vyriausybė parengė atitinkamą veiksmų planą, kurio turėtų būti skatinamas užimtumas, jis taip pat yra grindžiamas komisijos rekomendacijomis, jis yra orientuotas į tikslinės visuomenės grupės. Tačiau e, šis veiksmų planas yra e, siejamas su labai dideliu skaičiumi įvairių taisyklių ir sąlygų ir praktiškai neįmanoma jo nuostatų gyveninti arba jo rezultatai yra visiškai priešingi nei tikėtasi. 300 tūkstančių žmonių, kurie iš esmės pagal tą veiksmų planą galėtų tikėtis atitinkamos paramos, maždaug 460 eurų, jos praktiškai nejaučia, taigi šios programos siekiai yra labai ambicingi, nuostatas yra labai ambicingas, tačiau reikia pasakyti, kad praktikoje jį įgyvendinant žmonės, kurie yra socialiai atskirti, praktiškai neturi galimybių pasinaudoti šios programos e, galimai teikiamais privalumais. Dar viena gyventojų grupė, kurie smarkiai kenčia dabartinėmis aplinkybėmis, tai yra jauni žmonės neturintys darbo. Jaunimo nedarbas Ispanijoje siekia maždaug 60 procentų ir garantijos jaunimui. Taip pat Ispanijoje buvo ta programa, kuri praktiškai net nešė jokios naudos arba netgi baigėsi nesėkmingai, nes iš jos naudos gavo tikrai ne tos tikslinės grupės, kurio, kurioms ši programa buvo skirta. Mes patikime pasiūlymų, kaip situaciją pagerinti, tačiau e, tam, kad tie pasiūlymai būtų įgyveninti, mums reikia bendrabiauti su regionų vyriausybėmis, su profsąjungomis, reikia įvertinti, dėl kokių priežasčių e, tie pristatyti planai buvo netinkamai įgyvendinami, nes e, iš tiesų jie buvo tik tai parodomojo pobūdžio, nes rimtai niekas šių problemų spręsti nesijėmė. Bet reikia kalbėti ir apie investicijas į, į viešasias paslaugas ir e, atitinkamą techninių priemonių e, skur, e, joms skirimą tam, kad būtų tam tikrą prasme atsvara sukurta tai situacijai, kuri atsirado nuo 2008 metų. Taigi, vadovantis Briuselio rekomendacijoms, daugiausiai paramos reikia skirti būtent tiems, kurie ir labiausiai kenčia nuo socialinės atskirties, siekiant tos asmenys integruoti į darbo rinką, vėl jiems suteikti darbo. Ir tai šiuo metu yra didžiausias mūsų galvos skausmas, nes uh, kol kas niekas rimtai neįvertina, ar tie vyriausybės planai ir priemonės atneša kokiu nors e, konkrečių apčiuopiamų rezultatų. Aš e, susirinkusi tam tikrus duomenis, kurie parodo, kad e, tie planai ir tos priemonės praktiškai neduoda jokio teigiamo rezultato, veikiau priešingai. Pirmininkė. Ačiū už suteiktą informaciją apie padėtį Ispanijoje. Manau, kad e, ji tikrai yra naudinga taip pat ir mūsų darbė dabar suteiksiu žodį profesoriui Jačiukui Menšinai. Jeigu neteisingai ištariau jūsų pavardę, tai prašau mane pataisyti. Na charakteristice reform, które Polska podjęła w ostatnim. Aš norėjau pakalbėti apie tas reformas, kurios buvo vykdomas Lenkijoje siekiant užtikrinti darbo rinkos e, integralumą, noriu priminti, kad Lenkija prieš dešimt metų stodama Europos Sąjungą buvo ta šalimi, kurioje nedarbo lygis buvo pats aukščiausias ir žimtumo rodikliai buvo patys žemiausi. Kiek bandydavome stengti spręsti nedarbo problemą, tiek susidurdavome su problema, kad nesugebame išnaudoti esamo arba turimo potencialo ir jį būtų galima suskirstyti į mm, tas keturias tokias mm, dalis arba grupės pagal visuomenės, mm, pagal gyventojų skaičių. Tai yra ilgalaikiai bedarbiai pirmiausia, po to jaunimas moteris, kita grupė, tai yra nepilna, nepilna darbo diena dirbantis asmenys, mm, kurie yra tiek motivuoti grįžti pilnai į darbo rinką, tiek ir ne visiškai motivuoti. Visapusiškai neišnaudoto potencialo e, analizė ir vertinimas parodo, kad jeigu Lenkija susikoncentruotų į dvi svarbiausias tikslės grupės galėtų 16 procentų sumažinti nedarbą, nes tarp bedarbių labiausiai kenčia uh, nuo dabartinės situacijos jaunimas, kadangi nuo 2012 buvo pradėtos atitinkamos darbo rinkos reformos, kurios buvo vykdomos 13 ir 14 metais, taigi nuo jų uh, Labiausiai nukentėjo jaunos moteris, kuriams yra sunku grįžti į darbo rinką, taip pat vyresnio nei 50, amžiaus, ne 50 metų amžiaus asmenys. Tas mm, bendras, bendra priežastis taip pat tarp visų tikslinių grupių neleidžianti grįžti į darbo rinką, tai yra nepakankama kvalifikacija. Ir dėl jos ilgalaikis nedarbas yra tokio didelio masto. Kita grupė yra asmenys, kurie yra visiškai nemotivuoti į, grįžti į darbo rinką. E, Daugumą jų sudaro moteris, kurios po gimdymo paprasčiausiai nesiryšta vėl grįžti į darbo rinką. Būtent ši analizė, šis vertinimas e, buvo tas akstinas e, pradėti didelio masto užimtumo darbo rinkos reformą, kuri koncentravosi į keturias pagrindinės sritis. Pirmiausiai, mes stengiamės profiliuodami bedarbius, teikdami jiems individualias paslaugas, <clears throat> suvaldyti nedarbo rinką, atitinkamai atsižvelgiant į individualius poreikius, bandydami jums pasiūlyti uh, naujas darbo vietas. Taip pat pasitelkime kelias visiškai naujas įdarbinimo priemonės, kurios turėjo padėti jauniems žmonėms iki 30 metų, vyresniems nei 50 metų ir moteriams grįžtančiams į darbo rinką susirasti darbo vietą. Mes tas priemonės rengiame konsultuodamėsi su verslo atstovais. Taip pat konstatavome, kad viešosios įdarbinimo tarnybos darbo biržos ir Lenkijoje darbo biržų struktūra yra glaudžiai susijusi su vyriausybinėmis struktūromis, su savivaldybių struktūromis, tad mes čia stengiamės kurti pirmiausiai viešo sektoriaus arba atskirų viešo sektorių, viešųjų sektorių partnerystę, siekdami taip pat pritraukti E, nevyriausybinės organizacijas, taigi ir e, kartu ir plėtodami viešo bei privataus sektoriaus partnerystę užimtumo srityje. Dar vienas elementas, į kurį noriu atkreipti dėmesį, yra tas, kad mes įsteigėme valstybinį e, profesinio mokymo fondą, kuriame kurio veikloje dalyvavo tiek profsąjungų, tiek darbdavių atstovai. Taip pat skiriame papildomai biudžeto lėšų iš šalies biudžeto, kuris buvo, e, kurios buvo skiriamos e, į, ir mokamos į darbo fondo biudžetą ir pasinaudojame sanglaudos fondo lėšomis. Europos Sąjungos Sąjungos fondų lėšomis ir todėl sugebėjome pasiekti visai neblogų rezultatų. Mums pavyko išvengti tokios praktikos, kuomet darbo biržos siūlydavo tik tai e, pačias paprasčiausias, lengviausiai prieinamas darbo vietas e, ir nesirūpindavo tais visuomenės atstovais, kurie yra labiausiai nutolę nuo darbo rinkos, yra labiausiai kenčiantis nuo socialinės atskirties, todėl e, skatindami valstybinių struktūrų ir privačių įdarbinimo agentūrų bendradarbiavimą sugebėjome pasiekti geresnių rezultatų. Taip pat ir tas profesinio mokymo fondas, kuris atlieka tam tikrą prevencinę veiklą, kadangi atsižvelgia taip pat ir į darbdavių interesus ir į poreikį darbo rinkoje. Mes e, e, šimtų procentų padengiame <clears throat> darbdaviams e, išlaidas, jeigu jie yra įdarbina pagal šią programą devynis darbuotojus mažiausiai. Taip pat visai lė veiksmų e, mes atlikome siekdami įgyvendinti garantijų jaunimui programą. Mes e, e, pradėjome plėtoti partnerystę šioje srityje su darbdaviais ir bendradarbiauti su viešuoju sektoriumi, skatindami jaunimo verslumą, nukreipdami finansinės priemonės, kurios yra skirtas verslumui skatinti ne E, vidurinį mokyklą absolventams, tačiau jau e, paskutinių kursų studentams, tai yra kartu su darbdaviais mes sukūrėme naujus e, šių priemonių administravimo metodus ir tokiu būdu skatindami darbdavius įdarbinti jaunus žmonės, teikiant darbdaviams ir atitinkamą e, finansinę paramą, kartu skatinant ir e, tuos jaunimo atstovus, kurie savo iniciatyvą sugeba susirasti darbdavius ir įsidarbinti. Taigi noriu atkreipti apibendrinamas jūsų dėmesį į tai, kad po 2014 metų, kuomet prasidėjo permainos darbo rinkoje. Lenkijoje vėl smarkiai padidėjo užimtumo rodikliai ir e, iš tiesų Lenkijos atveju, kaip minėjau pradžioje, tai yra labai svarbu, nes ta tendencija užimtumo augimo aiškiai parodo, kad mes sugebėjome užtikrinti šios tendencijos tvarumą. Kalbant apie nedarbo rodiklius, tai šiuo metu nedarbo lygis siekia 7,1 procentą, tačiau keičiasi bedarbių struktūra, nes pavyzdžiui jaunimo tarpe bedarbių skaičius sumažėjo nuo 28 iki 20,1 procento. Iki metų pabaigos manau, kad šis rodiklis e, taps mažesniu nei 20 procentų. Nepaisant to, kad e, čia susidurime su daugiau sunkumų, sugebame taip pat gerinti ir vyresnio amžiaus, nei 50 metų žmonių užimtumą. Tačiau neigiamos tendencijos arba neigiami rezultatai e, susijęs su tuo, kad didėja ilgalaikių bedarbių skaičius. Tai reiškia, kad reikia daugiau investuoti į viešą e, visuomeninę ir viešą privačią partnerystę. Nepaisant to, kad darbo rinkoje Lenkijoje padėtis gerėja, reikia kalbėti ir apie kitą e, tokį pat svarbų iššūkį, tai yra darbo rinkos e, segmentacija. Praėjusiais ir šiais metais pradėjome tinkamas reformas, kuriomis siekiama apriboti vadamasis nedarbo santykis grindžiamas sutartis. Taip pat e, e, stiekiame, stiekiame riboti terminuotų darbo sutarčių skaičių. Prieš dviejus metus pradėjome e, labai ženkliai investuoti į šeimos politiką, prailginome tėvystės motinystės atostogų e, trukmę e, bei vaiko priežiūros atostogas prailginome iki mm, trejų metų, e, taip pat dėgiamas vairias kitos priemonės, kuriomis siekiama leisti motinams labiau derinti šeiminį ir profesinį gyvenimą. Taip pat kolegė prieš tai jau kalbėjo ir aš taip pat noriu atkreipti dėmesį į tai, kad dėl tarptautinės krizės poveikio Lenkijoje iš pradžių buvo kilęs, e, kil, kil, kilęs sunkumų bendraujant tarpusavėje darbdaviams ir darbuotojams ir praėjusiais metais buvo įsteigta nauja institucija, kuri arba kurios pagrindinė funkcija e, bus e, darbo rinkos saugumo ir elastingumo užtikrinimas, siekiant tarpininkauti tarp darbuotojų ir darbdavių. Taigi apibendrant galiu pasakyti, kad mums ir toliau neblogai sekasi gerinti veiksmingumo rodiklius darbo rinkoje. Noriu pabrėžti čia didžiulę tiek viešo visuomeninio, tiek viešo ir privataus sektoriaus partnerystės svarbą, siekiant pagerinti prieigą prie darbo rinkos, tiek ir pagerinti teikiamų paslaugų, įdarbinimo paslaugų kokybę, noriu pabrėžti. Taip pat, kad <clears throat> visos mūsų reformos yra nukreiptos į darbo rinkos kokybės gerinimą ir į kovą su segmentavimu. Ačiū uždėmesi. Ačiū. Dabar Paul Sveim, kitas mūsų pranešėjas, prašau jums žodis. Madam Chairman, and I'm really pleased. Uh... Labai ačiū, pirmininkė. Mm, kolegų vardu galėčiau pasidžiaugti, kad ABPO reikiam politika ir socialinė politika jums rūpi ir mes galime pasidalyti savo mintimis e, dėl to, kaip Europos aktyvaus įtraukimo darbo rinką strategija galėtų būti dar sėkmingiau plėtojama. Tai per tas skirtas kelias nu, minutės aš norėčiau mm, pakalbėti apie patirtį sukauptą dviejose kryptise asmeniškai darbo. Aš norėčiau pabrėžti, kokį vaidmenį aktyvios darbo politikos programos gali vaidinti realiai užtikrinant tvarų žimtumo lygį. Čia tos dvi darbo kryptis tai mm, logiškai būtų žmonių aktyvavimas, sugražinimas į, į darbą. Ir čia galvotumėm apie neseniai darbo netekusius žmonės ir čia logika būtų panaši kaip ir dirbant su tais žmonėmis, kurie jau labiau nutolė nuo darbo rinkos, bet aišku, kad su pastaraisiais reikia jau kitaip priderinti politikos priemonės. Aišku, reikia galvoti apie tokias grupės kaip asmenys su negole ir panašiai, atsižvelgiant į tai, kaip, kaip pritaikomas programos paskui priklauso ir jų integravimo darbo rinką procentai. Taigi dabar pažiūrėkime į tą logiką, kaip tas aktyvavimas, žmonių aktyvinimas veikia kaip galima įtraukti visus, kad visi turėtų šansą dalyvauti darbo rinkoje. Iš esmės galvojame, kad čia būtų svarbiausia keturi elementai. Trys būtų tokie funkciniai elementai, o ketvirtas būtų uh, kaip visą tai integruoti, visus tuos poreikius atspindėti. Taigi, visų pirma, reikia pasirūpinti, kad tie žmonės, kurie nedirba, būtų motivuoti ir būtų skatinami siekti darbo kad jie ieškotų darbo, kad jiems tai rūpėtų. Manau, kad čia labai svarbu žmonėms padėti įveikti kliūtį sėkmingai integruotis į darbo rinką. Ir viena iš prielaidų, kad tai būtų sėkminga, kad ta motivacija pasiteisintų, tai yra būtent sudaryti jiems sąlygas gauti pagalbą, kad jie galėtų aktyviai dirbti. Uh, Antras aspektas yra įdarbinamumo e, didinimas. Tai yra, kad galėtume dalyvauti darbo rinkoje, tu turi um, potencialiam darbdaviui um, pasiūlyti savo didelį našumą, tinkamumą įdarbinimui. Ne kiekvienas asmo gali tuo pasigirti, kartais reikia papildomų įgūdžių, papildomų apmokymo, bet kartais būna gal ir kitokių kliūčių, pavyzdžiui, socialinių uh, elementų, kurie galbūt trukdo asmeniui būti. Um, labiau geriau įdarbinamam. Toliau reikia gal kalbėti apie efektyvę paklausą, galimybės įsidarbinti, jeigu žmonės yra motivuoti ir tinkami įdarbinimui. Tai trečias žingsnis yra galvoti, kaip e, padaryti, kad būtų daugiau galimybių įsidarbinti, jau darbdavių būtų pusė. Būtent e, dažniausiai darb, aktyvės darbo, program, darbo rinkos programos aktyvavimo programos e, sutelkia dėmesį pirmosius du elementus. Reikėtų nepamiršti, kad visa logika apima visus tris elementus. Reikia ir viso instituci, visos institucinės sąrangos, kad e, viskas veiktų teisingai, integruotai. Ir dabar aš aptarsiu tuos elementus galvojant apie asmenis, kurie susiduria su tam tikromis kliūtimis įsidarbinant, kokios būtų didžiausios problemos, iššūkiai, kas galėtų geriausiai pagerinti užimtumo situaciją, kokios sistemos priemonės galėtų būti naudingiausias um, darbo rinkai. Ir aš pakalbėsiu pačius sudėtingiausius klausimus, aspektus. Taigi, galvojant apie motivavimą, EBPO ir kiti pabrėžia, kad tam, kad e, žmonėms ekonomiškai patrauklų būtų grįžti į darbą, tai aišku, kad jų iš, gaunamos išmokos įvairios turėtų būti taip suformuotas, kad skatintų juos grįžti į darbą kaip galima greičiau. Kuo žmonės labiau nutolsta nuo darbo rinkos, tai uh, Mm, tuos, tu, tuo sudėtingiau paskui jas yra gražinti, daug didesnė tikimybė yra, kad tokie žmonės nebebus skatinami grįžti į darbo rinką, nebegalvos, kad darbo rinka yra ta vieta, kur jie galėtų klestėti. Taigi reikia jiems suteikti želių priežasčių galvoti, kad tikrai naudinga jiem yra vėl integruotis į darbo rinką. Reikia dirbti kartu su, jumis, su jais, reikia pateikti tinkamų patarimų, konsultuoti juos, reikia suformuoti su jais kelių pakopų planą, ką reikia daryti, kad ne vien tik tai reikia ieškoti darbo, bet reikia ir išsiaiškinti, kokios kliūtis tam asmeniui trukdo susirasti darbą ir, ir spręsti tas problemas galvojant apie įvairias sąlygas, pavyzdžiui, būtent tos išmokos, pajamų rėmimas, ta sistema yra interpretuojama Mm, atitinkamai įvertinama ta situacija, tai iš tikrųjų per tą konsultavimo procesą žmonės yra mm, nukreipiami, orientuojami, paaiškinama, kaip geriau jiem būtų įsidarbinti, kad ką jiem geriau reikėtų daryti, kad jie būtų tinkamesni įsidarbinimui. Ir Čia reikia galvoti, pavyzdžiui, galbūt ir apie kažkokį tai švietimo, mokymo projektą. Jeigu tai yra imigrantai, gali būti, kad asmeniui reikia, pavyzdžiui, kalbinių įgūdžių, reikia mokyti jį toje srityje. Taip pat svarbu suvokti, kad tą pagalbą reikia pasiūlyti konkretaus plano kontekste, kad asmuo žinotų, koks yra planas, kuri, kokie yra žingsniai, ka, ko, koks planas padės jam palaipsniui prieartėti prie darbo rinkos ir realiai vėl įsidarbinti. Mm, tai yra įsijungti į darbo jėgą. Toliau e, trečias elementas, kaip aš jau sakiau, tai yra įsidarbinimo galimybės, e, kuomet jau mm, žmonės, kai jau žmogus e, yra motivuotas ir e, išsiaiškina, kaip reikia pagerinti savo įdarbinamumą, tada jau reikia perėti prie šito trečio elemento, tai yra pačių įsidarbinimo galimybių. Ir čia mm, darbo, birbo, darbo biržos institucijos, kurios dirba um, toje srityje, kurios padeda e, darbuot, būsimiems darbuotojams susirasti darbą, yra labai svarbios. Uh, Čia jų pagalba yra labai reikšminga. Tai yra, jeigu žmogus, pavyzdžiui, labai ilgai nedirbo, galbūt jis turi kažkokią dalinę negalę, galbūt um, tai yra žmogus iš imigrantų šeimos. Tai tokiais atvejais ypatingai yra svarbu, kad darbo, darbo biržos ar kitos įdarbinimo tarnybos, kurios rūpinasi jais, e, tikrai atsižvelgtų jų situaciją ir galvotų, galbūt reikia kažkokios papildomos paramos, kažkaip reikia prisitaikyti prie tos men situacijos, kad jis realiai galėtų tą darbą gauti, galbūt reikia organizuoti pokalbį tarp darbdavio ir to asmens, e, patarpininkauti mm, dažnai žmonės, kuomet jie nedirba labai ilgą laiką, jiems yra labai sudėtinga vėl įsijungti į darbo rinką, nes dažnai um, reputacijos galbūt jie neturi pakankamos, galbūt darbdaviai skeptiškai juos žiūri, taigi jiem reikia truputėlį ir tokios globos, pradinės ap, apmokymo tarsi pagalbos pradedantiems dirbti pačioje pradžioje. Ir tai ir yra tos aktyvaus įtraukimo strategijos. Bendrai e, čia vertinant tai, kas buvo siūloma dėl aktyvaus įtraukimo strategijų, kas e, mano manimu, ką aš gal akcentuočiau, tai yra, kad e, yra dažniausiai sutelkiamas dėmesys į tos žmonės, kurie jau yra tinkami darbinimui, beveik, beveik pasiruošę integruotis į darbo rinką, tai yra lengviausia su jais dirbti, tai yra tas mm, geriausio varianto pasirinkimas, bet dažnai yra ignoruojami asmenys, kurių situacija yra daug sudėtingesnė. E, aišku, kad žmogus, kuris visai neseniai neteko darbo, kuris dar yra pakankamai tinkamas būti įdarbintas, jis lengviau susiras darbą, bet jeigu žmogus labai ilgą laiką nedirbo, jam bus daug sunkiau įsidarbinti. Um, jeigu žmogus sėkmingai dirbo, jo karjera buvo gera ir jis darbo neteko gal prieš mėnesį ar prieš du, tai darbą jis susiras be problemų. Bet aišku, kad jeigu žmogus bent kelis metus jau nedirbo, jis jam sudėtinga Ehm, ir, ir darbdaviu paaiškinti potencialiam, kodėl jis tuos kelis metus nedirbo, jau įtarimų visokių kyla, jam sunku pasiaiškinti. Ir, ir todėl labai svarbu būtent daugiau tokios papildomos pagalbos suteikti, būtent tokiam sudėtingesniam grupėm, ne, neapsiriboti vien tik tai tais visiškai į, į, į, lengvai įdarbinamais žmonėmis. Reikia suvokti, kad mm, kad reikia nepamiršti tų žmonių, kurie pakankamai ilgai jau neturi darbo, matyti abitas pusės. Dabar apie institucijų indėlį. Čia Klausimas būtų, ar valstybinės įdarbinimo tarnybos, darbo biržos, kurios dirba su neseniai darbo netekusiai žmonėmis, ar jie nepamiršta ir kitų e, grupių, pavyzdžiui, asmenų su negale, kurie gauna, pavyzdžiui, invalidumo pašalpas, ar asmenų, kurie, tarkim, e, šeimoje privalo rūpintis kažkokiu šeimos nariu, kai dirba kaip ir globėjai ir panašiai e, Realiai net nesvarbu, kur institucija e, rūpinasi atitinkama grupė žmonių, gali būti viena institucija, kuri rūpinasi įvairiomis pažeidžiamomis grupėmis kartu, gali būti, kad skirtingos institucijos rūpinasi skirtingomis pažeidžiamomis grupėmis, nėra skirtumo svarbu, kad būtų viskas, e, e, visos grupės apimtos ir kai kuriais atvejais, pavyzdžiui, galima ir pasitelkti iš išorės kažkokių ekspertų, kurie gali pasidalinti savo patirtimi ir patarti to valstybinėm institucijom, ką daryti konkretesniais atvejais dėl konkretesnių grupių. Galima keistis galbūt patirtimi, galima keistis darbuotojais. Svarbu galvoti apie tokį integruotą paketą, kad asmuo gautų pagalbą, kokia be būtų situacija. Tai gal Tiek būtų tokių bendro pobūdžio pastabų, jei turėtumėt klausimų, mielai jos atsakysiu. Ačiū. E, dziękuję bardzo, Mr. Paul Swaim. E, ja myślę, że... Ačiū. Ponas Sveimai, manau, kad atsakomybė, aktyvumas ir dialogas tai yra tie svarbiausi kriterijai, kurios pasitelkus būtų galima mažinti nedarbą ES. Noriu pasisveikinti su visais ir atsiprašyti už tai, kad vėlavau, kadangi turėjau dalyvauti kitame susitikime, kurio laiko dėja negalėjau pakeisti. Taigi dabar suteiksiu žodį Lukui Zelderlu, kuris yra e, neįgaliems asmenėms teikiamų paslaugų e, asociacijos atstovas, generalinis sekretorius, prašau. Like thank... Ačiū. Labai diena visi. Pirmiausia, noriu padėkoti komitetui, kad mane pakvietėte pasidalinti tam tikrom idėjom ir mintim apie aktyves darbo rinkos politiką. Tai pirmiausiai, remiantis uh, tokio visuomeninio lygio pirminių idėjų patirtimi. Aš esu uh, e, SPD E, generalinis sekretorius, o SPD yra Europinė paslaugų asmenims su negalė teikėjų asociacija. Jis atstovauja apie 18 tūkstančių organizacijų, kurios aktyviai veikia visose ES valstybėse ir apie trešdalį šių organizacijų teikia įvairias su užimtumus susijusias paslaugas, tai yra profesinė mokyma, mokymas užimtumą su pagalba, vaikų priežiūra ir panašiai. Tai užimtumas iš tikrųjų mums labai aktuali tema ir jeigu žmonės manęs paklaustų, koks mūsų bendriausias visatmentis tikslas, aš paprastai visada sakau, kad mes tengiamės užtikrinti socialinę sąglaudą ir įtraukti. Tai mes darome, tai mes tengiamės padaryti. Mano trumpam pasisakėme, bus dvi dalis. Pirmoje dalyje mėginsiu pateikti keletą bendrų pastabų ir pastebėjimų. O antroje dalyje norėčiau pasidalyti su jumis e, tam tikrais nustatytais faktais e, iš mūsų sėkmės veiksnių analizės e, atliktos vertinant e, su šimtų susijusius projektus. Taigi pradėsime bendrųjų e, pastabų ir tam tikrų nuogastavimų. Pirmiausiai, manyčiau, kad e, iš tikrųjų yra svarbu pamėginti atsitrūkti nuo tam tikros kaltinimais pagristos retorikos, kurią mes vis dar naudojame. Mes esame linkę galvoti apie žmonės, kurie nutolę nuo darbo rinkos e, ir kartais netgi nesąmoningai kaltiname žmonės. Tai, kad jie nedirba, tai, kad jie neturi to darbo, e, tai be abejo e, susidaro įspūdį, kad e, darbo rinka yra kažkoks nulitis darinys, kurio negalima tvarkyti, negalima prižiūrėti. Ir mes be abejo. E, also with the businesses, with the labor market, and that you uh, also try to uh, modify. Uh, atitikti tam tikrus darbo reikalavimus. Taigi atitrūkime nuo tos kaltinimo retorikos. Inclusive kad tas darbas būtų įtraukesnis. Antras momentas tai yra krizės poveikis, krizė tikrai dar nesibaigusi ir mes visi puikiai žinome iš ankstesnių krizių, socialinis sektorius, sveikatos sektorius, švietimo sektorius, visuomiausiai E, patiria e, daug gilesnę, e, gilesnį poveikį, didesnį poveikį vėlesnių momentų, labiausiai nukenčia. Ir iš tikrųjų griežta taupimo politikos padariniai dabar puikiai jaučiasi ir šeimos su um, asmenimis, kurie turi negalę, su vaikais iš karto pajaučia poveikį, jų pajamos mažėja, jiems sudėtingiau yra prisijungti prie darbo darbo rinkos, taip pat ir paslaugų kokybė labai prastėja. Šiame etape dauguma socialinių paslaugų, kurios kažkiek galėjo įveikti griežto taupimo politikos padarinius ir uh, kažkiek išsilaikė, dar yra teikiamos, bet mažesniam skaičiui žmonių uh, Ir aišku, dar labiau neramina, kad aš paminėsiu vieną dalyką. Pavyzdžiui, e, tokia strategija kaip mm, parama užimtumui, tai yra parama žmonėms, e, kurie ieško darbo, parama atitinkamoms struktūroms, darbo biržoms ir taip toliau, kurios turėjo gauti paramos, dabar gauna tos paramos mažiau per naujus modelius ir net tie modeliai, kurie davė gražos, pavyzdžiui, vienas prie penkių, vienas investuotas euras į um, tokių tarnybų darbą duodavo penkis eurus gražos visuomeniai, tai penkis kartus didesnė graža nei kitų paslaugų, net ir tos yra siaurinamos. Taigi aš um, dėl to bendro susirūpinimo gal daryčiau išvadą tokią, kad galvojant apie aktyvaus įtraukimo strategiją, kaip ir ten yra pasakyta, visi trys elementai yra labai svarbus. Pajamų rėmimas, Tai yra e, tai, kas sudaro galimybę dalyvauti visuomeniai, toliau kokybiškos paslaugos, e, atitinkamų tarnybų darbas, kurios garantuoja žmogaus teisų gynimą ir padeda žmonėms grįžti atgal į darbo rinką ir užimtumo strategijos. Visi trys elementai yra būtini ir jeigu bent kažkurį praleidžiame, e, iš karto strategija jau nebėra tokia efektyvi, gali būti nebeįgyveninta normaliai. Toliau kitame skyriuje, kitoje skaidrėje aš jums papasakosiu klausiu apie išvadas, kurios yra paremtos sėkmės veiksnių analizė. Ta, mes atlikome per 25 tarptautinių projektų analizę, būtent projektai dėl darbo rinkos aktyvavimo asmenims su negale, asmenims iš uh, nepalankesnė situacija esančių grupių, sutelkėme dėmesį į keturias kryptis ir kadangi angliškai raidės susidėlioja sutrumpinus STAR, tai taip ir vadiname, um, tai yra um, suinteresuotų šalių bendradarbiavimas, tiksliniai veiksmai, paramos prieinamumas ir tyrimai. Aš trumpai apie kiekvieną iš tų sėkmės veiksnių jums dabar ir papasakosiu. Visų pirma, suinteresuotų grupių bendradarbiavimas. Ypatingai svarbu ir kai kurie prelegentai jau minėjo tai, jeigu mes norime užsitikrinti, kad mūsų veiksmai būtų sėkmingi, visi veikiantys tos ryties subjektai turi sėdėti prie bendro stalo ir, um, ir valstybinės institucijos, įdarbinimo biržos, paramos visokios agentūros, darbdaviai, um, mokymo teikėjai, profsąjungos, vis, visas viešas sektorius, visi turi dirbti iš vien vien, jeigu mes norime, kad e, veiksmai būtų sėkmingi. Ir čia, aš manau, čia iššūkis e, jums galbūt didžiausias būtų skatinti pažangą tą kryptimį. Mums reikia bendradarbiavimo europinių, nacionalinių, regioninių, vietos lygmenių. Reikia, kad kiekvienų lygmenių atitinkami subjektai, visi, kas veikia toje srityje, visi susėstų ir dirbtų iš vien. Antras sėkmės, e, to, to, tokios strategijos sėkmės ramstis yra tiksliniai veiksmai, tiksliškai e, nukreipti veiksmai. Mums reikia, kad e, veiksmai būtų paremti individualizuotų požiūrių, tai yra, kad požiūris būtų pritaikytas prie specifinės situacijos, atsižvelgiant į asmens pajėgumus, gebėjimus. Turime sutelkti dėmesį būtent į žmogaus sugebėjimus, o ne nesugebėjimus, nekompetenciją ar negali, tai, ko žmogus negali padaryti. Mm, būtent reikia žiūrėti ne į uh, negalėjimą, ne, ne į negalę, bet į tai, ką asmuo galėtų padaryti, ką, ko, ką jis galėtų atnešti įmoniai, ką jis galėtų duoti, kokios naudos galėtų duoti darbdaviui. Ir čia EBPO atstovas štai sakė, kad iš tikrųjų darbas turi būti toks, kad apsimokėtų įdirbti už darbą turi būti normaliai mokama, aišku, tai yra aktualu ypatingai kai kurioms valstybėms. Tai toliau, kaip tiksliniai veiksmai mm, galėtų veikti. Neseniai jungtinės tautos savo rekomendacijose dėl jungtinių tautų konvencijos dėl asmenų su negale teisų gyvenimo aiškiai pasakė, kad Europos institucijos iš esmės. Mm, nesugeba įdarbinti asmenų su negale. Tai yra didžiulė nesėkmė. Iš tikrųjų, reikalinga Briuselį, galbūt ir Strasbūrė, kad būtų atitinkama agentūra, kažkokia tai struktūra, padalinys, kuris padėtų įdarbinti asmenį su negale ir į Europos instituciją. Trečias strategijos sėkmės e, ramstis yra paramos prieinamumas. Visi sako, taip, reikia padėti žmonėms su negale, e, reikia jiems paramos. Taip, teisingai. Bet paramos reikia ir darbdaviui. mūsų visos teisinės sistemos, paramos sistemos yra pernelyg sudėtingos. Pavyzdžiui, kompensavimas už um, našumo praradimą, už būsto pritaikymą ir panašius dalykus. Uh, visos tos, visi tie kompensavimo mechanizmai, atlyginimo mechanizmai yra pernelyg sudėtingi. Tai reiškia, kad būtinai reikia paramos ir darbdaviui, ir įmoniai, kad iš tikrųjų jam įdarbinti tokį asmenį, pavyzdžiui, su negale būtų naudinga, kad tai būtų ne vien našta. Ir Mes, pavyzdžiui, labai džiaugiamės tuo, kaip tos dvigubos paramos koncepcija yra integruota ir į naują mm, politiką dėl ilgalaikių bedarbių. Būtent, kad parama būtų teikiama ne tik tai kiekvienam individualiam asmeniui, kuris neturi darbo, bet kad būtų parama teikiama ir darbdaviams. Na ir paskutinis ramstis tai yra Visų pirma, politikos formavimas pasiremiant tyrimais, analizę, informaciją. Labai dažnai politika yra formuojama pasiremiant prielaidomis arba kažkuo tai, ką galvoju, kuom tiki, e, galvoju, kad, žmon, kad taip yra gerai ir yra pareiškiama štai, dabar nedarbas kažkokiam regione buvo sumažintas. E, tačiau, kai panalizuoju statistiką, paaiškėja, kad e, realiai pavyzdžiui, tų, kurie ilgą laiką nedirba, bet turi, pavyzdžiui, nedarbingumo kaž, kažkokį e, lapelį ar, ar, ar e, gauna kažkokią lygos pašalpą, pavyzdžiui, ir, ir panašiai, kad jų skaičius realiai auga. Taigi reikia tikros analizės. Na ir tas įtraukties trikampis, aš manau, jis yra labai teisingas, tačiau manau, kad ir šie mano paminėti pagrindiniai ramščiai yra nepaprastai svarbus ir jeigu bent kažkuris iš tų ramščių bus per silpnas, visa strategija sugrius. O, na, pabaigai šiek tiek tokio pozityvesnio požiūrio. Reikia, manau, jau nebesistengti visų kaltinti, reikėtų kalbėti pozityviau. Aišku, krizė dar nesibaigė, bet stenkimės mūsų paramos sistemų ir visų tarnybų, kurios vis dar dirba, e, nebegriauti, ne, nežlugdyti, o padėti joms, suteikti daugiau joms išteklių ir, ir galimybių dirbti, kad po keliarių metų tikrai galėtumėm pasidžiaugti geromis žiniomis. O gerų žinių yra ir yra įmanoma užtikrinti tikrai sėkmingus veiksmus šioje srityje, jeigu yra laikomasi to mano minėto keturių ramščių, keturių veiksnių požiūrio, to taip vadinamo STAR, tai yra suinteresuotų grupių bendradarbiavimo, tikslinių veiksmų, paramos prieinamumo ir tyrimų bei analizės. Ačiū. Zelderliuk, Zelderliuk. Pavydžiau. Ačiū, panai Liukui Zelderliu. Jūs kalbėjote, kad galbūt Europos lygių būtų galima įsteigti agentūrą, kuri būtų e, atsakinga už negalių asmenų įdarbinimą šiame komitete mes EURES vaidmenį stengiamės sustiprinti. Tai yra ta institucija, kuri Europos lygmenių turėtų skatinti užimtumą ES lygių. Galbūt būtent šią organizaciją būtų galima įsteigti skyrių, kuris būtų atsakingas už neįgalios menų įdarbinimą. Aš sutinku su jumis, kad neįgaliesiams asmenims reikia ypatingos paramos. Labai ačiū dabar. Stipsi žodį ponui Stevenui Tobinui, kuris yra Tarptautinės darbo organizacijos e, mokslo tyrimų skyriaus e, vadovas. Prašau jums žodis. TDO vardu. Ačiū pirmininkė. Ilo vardu norėčiau pasakyti, kad E, pirmiausia, mes turime galvoti apie tris sritis, kurias e, mes nagrinėjame šioje strategijoje ir e, šios dienos diskusijoje. Turbūt reikėtų paminėti, na, tokias dešimt pagrindinių pamokų, kurias e, TDO mes e, laikome be nesvarbiausiamis. Kai kas galbūt e, dubliuosi su tuo, kas jau buvo pasakyta kitų kalbėtojų, tačiau manau, kad iš esmės mes turėtume pirmiausiai galvoti apie dalykus, kuriuos galėtumėm e, per naują laikotarpį e, pasiūlyti, galvodami apie vidutinio laikotarpio politikos planavimą ir galbūt apie kai kurias papildomas priemonės, ypatingai kalbant apie e, europinį kontekstą. Sakyčiau, kad trumpalaikėje perspektyvoje esama kai kurių dalykų, kuriuos galima iš karto įdėkti. Ko gero svarbiausia būtų tai, kad ištekliai, kurie skiriami aktyviai darbo rinkos politikai, dabar nelabai suderinti su kilčiais iššūkiais. Laikotarpį 2011-2013 mes matėme, kad padvigubėjo ilgalaikis nedarbas ir e, kai kuriais atvejais e, šita tendencija tęsis ir toliau. Ir dabar apie 12 milijonų ilgalaikių bedarbių, tai reiškia, kad 12 milijonų žmonių ilgiau negu metus neranda darbo. Per šį laikotarpį išteklių kiekis e, skirtas aktyviai darbo rinkos politikai sumažėja. E, visų pirma, sumažėjo kaip BVP procentas, tai reiškia, kad kai kuris atvejs, kai kurios valstybės, e, kai kurių valstybių BVP sumažėjo, o lėšos skiriamas darbo rinkos politikai, aktyviai darbo rinkos politikai dar labiau proporcingai sumažėjo. Taigi pastangos ir lėšos iš tikrųjų netitinka problemos masto. Na čia, kalbant apie tą finansinį aspektą, reikėtų pasakyti, kad jeigu e, šitas e, aktyvios rinkos, aktyvios užimtumo rinkos e, priemonės bus gerai suplanuotos, jos fiskaliniu požiūriu gali tapti neutraliomis, kadangi taip reikia tam tikrą prasme investuoti į priemonių vykdymą, bet po to sėkmingai darbinus asmenis, tie pinigai grįžta per mokesčius ir panašiai. Taigi nereikia galvoti apie tai kaip išlaidas Reikėjau, reikėtų tai vertinti kaip investiciją. Taip pat e, reikia pasakyti, kad e, šitoje srityje be abejo yra sunku galvoti apie situacijas, kur e, nedarbas siektų 5 ar 6 procentus. Nors aš atsimenu, kad prieš kokį 10 metų dirbant tarptautinėme kontekste mes e, galvojame, kad pasieksime visuotinį pilną užimtumą. Dar visai neseniai matėme, kad e, E, trūko patyrusių ir įgūdžių darbuotojų ir tada buvo daugiau kalbama apie tai, kaip e, iš naujo integruoti tam tikrus žmonės, kurie galbūt nutolo nuo, nuo darbo rinkos. E, aš vėliau pakalbėsiu truputėlį apie tą nutolimo matavimą ir vertinimą. Mes supratome, kad kai, kurie, kai kurios priemonės būtų labai brangios ir labai sunkiai gyvenimas. Ir e, dabar, kad nedarbo lygis daug kur siekia apie 10 procentų ar daugiau, situacija šiek tiek gal ir gerėja, bet ne visur. Ir vis dėlto mes suprantame, kad tas dėlsimas veikti ateityje gali kainuoti dar daugiau. Kita grupė būtų taip pat nemektyvieji komponentai. Ir čia aš pirmiausiai kalbu apie tam tikrų išlaidų struktūrą. Jeigu mes kalbam apie kliučių panaikinimą šiame kontekste. Mes turėtumėm turbūt daugiau akcentuoti tokius dalykus kaip apmokymas, e, kuris per, ilgalaik, per vidinę laikotarpio perspektyvą daug labiau atsiperka. Na ir tęsiančią mintį, vienas svarbus dalykas būtų reaguoti pačias nepalankės, į pačias nepalankės situacijas, ne tik tai nepalankės situacijas atsidursių žmonės. Na ir, pavyzdžiui, jeigu mes kalbame apie programą jaunimui, vėlgi reikia pabrėžti, kad nepakanka, tarkim, programos žmonėms negalė. Mes turime suprasti pirmiausiai, kokios kyla kliūtis e, įtraukiai darbo rinkai. Galbūt, pavyzdžiui, žmonės neturi vairuotojo pažymėjimų ir dėl to negali įsidarbinti tam tikrose pareigose ar panašiai. Taigi turime pagalvoti iš tikrųjų, kokios kliūtis iškyla. Ir dar porą galbūt tokių smulkesnių, bet labai svarbių dalykų šiame kontekste. Tai būtų pirmiausiai būtinybė e, susisiekti su konkrečiais asmenėmis ir taip pat kalbėti su socialiniais partneriais. Mes turime suprasti, kokie yra tų žmonių poreikiai, su kokiamis kliūtimis jie susiduria ir kokių galimybių jie galėtų skleisti ar parodyti ateityje. Kalbame apie mm, žimtumo paslaugas, daug kalbame apie technologijas, inovacinės paslaugas ir panašiai. Visą tai yra puiku. Tai kartais gali būti labai efektyvios priemonės ir jos labai sveikintinos, tačiau, kai kalbam apie tam tikrus asmenis, iš tikrųjų tiesiog reikia daugiau kontaktų su jais. Taip pat, jau kalbame apie mm, socialinių partnerių įtraukimą, tik tai per diskusiją su atskiromis grupėmis mes tikrai suvoksime, kokios realios problemos egzistuoja. E, mano patirtis e, neparodo, kad iš tikrųjų, kai kada e, galima kalbėti apie įgūdžių trūkumą arba įgūdžių netitikimą. Ir tas dialogas yra labai svarbus, norint įsiaiškinti problemas. Ne tik tai kalbant apie įtraukimą į programas, bet ir taip pat geresnį sudarin, norint užsikinti geresnį sudarinamą dar poreikio ir galimybių. Na ir dar galėčiau paminėti keletą priemonių. Pradėsiu nuo septinto numerio galbūt, mokymosi visą gyvenimą. Iš tikrųjų, labai svarbu, kad per visą gyvenimo ciklą, per visą karjerą žmogus galėtų tobulintis ir labai svarbu, kad kai žmogus tai, turi darbą, e, e, kai žmogus turi darbą, e, investicijos e, E, sugražinti tokį žmogų į darbo rinką jam darbą praradus bus kur kas mažesnės, jeigu jis bus pasiruošęs ir mokysis. Ir e, labai svarbu, kad mes galėtumėm e, imtis ankstyvos intervencijos jau darbo vietose, nelaukdami, kol žmogus praras ryšį su darbo rinka. Žinau, kad iš tikrųjų mes turėjome tokios geros patirties, kada kalbėjome su uh, darbdaviai, įsivertinome riziką, lankėmės darbo vietose ir paaiškidavome, kad kai, kaip tais mes jau turime parengtas programas ir be abejo galbūt buvo tam tikrų um, sąlygų dėl to, ar viena ar kita šalis galėtų kreiptis. E, gauti naudos šių programų, bet šiaip jau mes turime galvoti apie tai daugiau, mes turime galvoti apie žmonės, kurie gali prarasti darbą ir ne, neapleisti netgi tų, kurie turi dabar darbą, tiesiog labiau juos įtraukiant. Na, ir kalbant apie papildomas priemonės, trečiąją grupę, galėčiau daug kalbėti apie įvertinimą ir čia mes kalbame ne tik tai apie domenų surinkimą, mes turime menį pirmiausia tam tikrų bazinių indikatorių nustatymą, kontrolinių grupių identifikavimą ir labai svarbu yra suprasti, kokie mechanizmai ir tam tikrom aplinkybėm iš tikrųjų pasteisina. Tai nėra stebėsena, e, tai nėra tokie rodikliai, kaip, pažiūrėjau, 70, žmonių, 70 procentų žmonių patinka programos ar panašiai. E, arba kad tiek tai, tiek tai dalyvių susirado darbo vietas. E, pagrindinis klausimas būtų, kiek dėl pačios programos suteiktų žinių žmonių sugebėjo įsidarbinti ir tai yra visai kitoks klausimas. E, nes geras domenų surinkimas, geri įvertimo metodai e, leistų visiškai kitaip pristatys programas ir galbūt mes tada kalbėtumėm apie kai kurios kitokius dalykus. Be abejo, visam tam reikia pirmiausiai valdysenos gebėjimų, tam tikrų pajėgumų, institucijų gebėjimų. E, e, nes tam, kad įdarbinimo įstaigų atstovai galėtų lankytis darbo vietose, aplankyti darbdavius, kalbėtis, aiškintis, be abejo, visam tam reikia papildomų išlaidų ir resursų, bet mūsų požiūriu visą tai turėtų atsipirkti ilgalaikėje perspektyvoje. Ir galų gale paskutinis pastebėjimas, kuris e, taip pat turbūt reikalauja papildomo dėmesio, e, taip, E, mes galime pasakyti, kad visą tai labai gražu, dėkui, tačiau ką daryti, jeigu tiesiog nėra darbo vietų. Tai yra labai svarbus pastebėjimas ir mes dėl to tikrai turime e, labai rimtai pagalvoti apie poreikio pusę, kas be abejo yra naujas iššūkis. Kita vertus, e, to pačiu Europos Sąjungoje esama priemonių, pavyzdžiui, kad yra E, investicijų planas, e, kuris e, yra orientuotas, Junkerio investicijų planas, kuris yra orientuotas būtent kurti darbo vietas ir aš manau, kad tada mes iš Junkerio investicijų plano pasiemėme štai ką. Ar negalima būtų pagalvoti, kaip, pavyzdžiui, tvirtinant tokius planus, iš karto galvoti apie užimtumo aspektą ir taip pat e, galbūt reikėtų pagalvoti apie tai vertinant vieną ar kitą programą. Aš manau, kad šios dalykus be nelengviausia ir būtų gyventi būtent tokiame kontekste. Taigi apibendrinamas galiu pasakyti, kad e, iš tikrųjų problemos mastas turi e, atitikti siūlomą sprendimo mastą. Mes turime pasiekti šios asmenys, mes turime pasiekti tam tikras interesų grupės, įsiaiškinti, kur yra realios problemos, kas trukdo įsidarbinti. Ir tai darydami mes negalime tiesiog pasirinkti kažkokią tai grupę atsitiktinai arba kaip po tokią, mes turime priemonės nukreipti į labai konkrečias kliūtis, kurios išiškėja. Ir be abejo e, pasiūlos ir paklausos e, santykyje turime skirti deramą dėmesį abiem pusėm šioje lygtyje. Ir jeigu mes e, kalbame apie, pavyzdžiui, Junkerio pasiūlytų priemonių tipo žingsnius, turime be abejo pasitelkti ir įvertinimus ir mokslinį tyrimą. E, be abejo, aš suprantu, kad dažnai e, būtent visokių tyrimų išlaidos yra pirmiausiai apkarpamos, kad reikia taupyti, bet kitvers tie tyrimai labai atsiperka. Labai ačiū. Svarbiausias dalykas yra atpažinti esamas kliūtis, tinkamai jas apibrėžti ir tikrai bus lengviau kliūtis šalinti, jeigu jos bus apibrėžiamos vienareikšmiškai, o neturės dešimt skirtingų apibrėžimų. Ačiū labai. Dabar paprašyčiau dviejų frakcijų koordinatorius, turime du atstovus, Liaudės partijos ir socialistų bei demokratų atstovus tarti savo žodį. Dabar pirmasis kalbės Heinzas Bekeris, Liaudės partijos frakcijos koordinatorius. Trumpai kalbėsiu, dėja atvykau šiek tiek vėliau ir klausiausi tik tai dalies pranešimų. Noriu padėkoti už ekspertų išvalgas. Aš norėčiau išmokti iš šio klausimo kažko tai pasimokti norėčiau, taigi dabar nenorėčiau daryti jokių išvadų. Manau, kad galėsiu tą padaryti tuomet, kai būsiu tam geriau pasirengęs. Ačiū. Thank you very much. Juta. Labai ačiū, Juta Steinruk. Ačiū socialdemokratų frakcijos vardu. Noriu padėkoti visiems pranešėjams. Manau, kad elgiamės tinkamai svarstydami padėti tiek valstybėse narėse ir pasitelkdami skirtingus pavyzdžius bei juos vertiname, bet taip pat nepamirštami ir institucijų siekdami platesnio masto vaizdo. Kad būtina kovoti su nedarbu, ypač ilgalaikiu jaunimo nedarbu, tačiau, kaip buvo minėta, turime kurti ir gras apčiopiamas darbo vietas, taigi Europoje dar turime daug namų darbų atlikti. Man Buvo labai įdomu klausytis e, ekspertų minčių, nes e, valstybėse narėse mes e, stengiamės ypač ilgalaikius bedarbius kuo skubiau integruoti į darbo rinką, tačiau ta mintis dėl kiekvieno individualaus atvejo ir, manau, yra labai įdomi E, nes Vokietijos kitų valstybių patirtis rodo, kad jeigu ilgalaikiams bedarbiams yra pasiūlomos e, bet kokios darbo vietos, nesižvelgiant jų kvalifikaciją, tai e, labai greitai jie vėl tampa bedarbiais ir todėl, manau, kad kiekvienas bedarbis nusipelno ir yra reikalingas tam, tam tikros asmeninės priežiūros ir tik tokiu būdu mes sugebėsime spręsti ilgalaikio ir jaunimo nedarbo problemą. Taip pat e, man labai patiko visų ekspertų mintis dėl to, kad visi turėtų susėsti prie vieno stalo visais politiniais lygmenimis, vertindami padėtį Ispanijoje, mes susidarome įspūdį, kad būtent e, to ten ir trūksta, kad visi dėtų pastangas ir <clears throat> Lenkijoje, jeigu teisingai supratau, socialinis dialogas dabar daug didesnį vaidmenį atlieka nei anksčiau ir būtent dėl to Lenkijoje šios problemos sprendžiamos sėkmingiau. Noriu štai ko paklausti. Europoje dabar susidurime su naujais darbo rinkos iššūkiais. Kaip jūsų manimų Galbūt e, kitų kampų galėtume pamėginti šias problemas spręsti. Turime aiškias problemas, e, esame pasirinkę tam tikrą metodiką, kaip jas spręsti, pavyzdžiui, Europos lygių, keisdamėsi teigiamą patirtimį, skirdami finansinę paramą, tačiau tos priemonės ne visose valstybėse narėse sėkmingai įgyvendinamos. Mes daug kalbame apie garantijas jaunimui. E, tuo tarpu dabar pastebime, kad e, daugelį valstybių narių tos ilgalaikės problemos nėra išsprendžiamos ir e, netgi bandoma taupyti taip pat ir šią sritį. Manau, kad visi ekspertai kalbėjo apie tai, kad Dabar turime investuoti į šios problemos sprendimą, kad ateitie išvengtume daugiau didesnių skolų. Pirmininkė, ačiū. Dabar paprašysime ekspertų sureaguoti šios komentarus, atsakyti klausimus. Galbūt pirmoji Ispanijos atstovė. Sprendimai šių problemų gali būti siūlomi tik tai atlikus atinkamą įvertinimą ir pasitelkus tam tikrus kriterijus, tai žinotume, kas yra padaryta ir kas nėra padaryta, naudojant, pavyzdžiui, įvairios, įvairius pagalbos paramos jaunimo fondus ir Ispanijoje ši sistema yra visiškai neveiksminga, dėl to ji ir neatneša jokių apčiuopiamų rezultatų. Todėl jeigu tos siūlomos priemonės yra visiškai netinkamos ir nepriimtinos, tai jos ir negali atnešti rezultatų. Žinoma, darbuotojai, tai yra darbdaviai, turi pradėti dialogą su profsąjungomis, taip pat ir su jaunimu, tačiau vienintelis dalykas, kuris šiuo metu yra aiškiai matomas, tai yra mm, naujos kliūtis tik tai, kurios atsiranda. Kaip anksčiau minėjau, tos visos programos, kurios oficialiai yra pristatomos, yra visiškai e, fasadinės, tariamai bandant e, laikytis Briuselėje primamų sprendimų, tuo tarpu e, iš tiesų yra tik tai daromas naujos kliūtis žmonėms, kurie siekia pasinaudoti šių fondų paramas tam, kad būtų galima spręsti užimtumo problemas. Pirmiausiai aš turiu menyje e, tą finansavimo mažinimą, apie kurį minėjau savo pranešime. aktyvios užimtumo politikos programų įgyvendinimo kontekste, neskiriant pakankamo finansavimo šios programos paprasčiausiai miršta. Ir žmonės tampa ilgalaikiais bedarbiais, negali siekti karjero, karjeros, taip pat ir viešame sektoriuje darbo vietų skaičius buvo sumažintas e, ir, aišku, finansavimas skiriamas yra tam tikras, tačiau jis galėtų būti daug didesnis, tačiau pirmiausia reikia kalbėti ir vertinti, kaip tos skiriamos finansinės lėšos yra panaudojamos. Nes mes turime kelti tokius reikalavimus ir nustatyti tokias taisyklės, kurios e, yra apskritai įgyvendinamas, nes yra tokių autonominių regionų Ispanijoje, kurie paprasčiausiai negali pasinaudoti skiriamomis finansinėmis lėšomis dėl pernelyg sudėtingų reikalavimų ir taisyklių. Ponas profesorius iš Varšuvos, pirmiausia, noriu pakalbėti apie E, socialinį visuomeninį dialogą ir politinės e, permainas. Aš manau, kad visuomeninis dialogas yra labai svarbus elementas, kaip ir viešos diskusijos. Lenkija nuo pat e, reformų pradžios pasirinko tą sunkiausią visuomeninio socialinio dialogo kelią, kurį siūlo TDO, įtraukiant ne tik darbdavius, darbuotojus arba profsąjungas, tačiau taip pat ir vyriausybės atstovus į socialinį dialogą. 2013 metai buvo pažymėti konfliktu tarp vyriausybės ir profsąjungų ir po to vyko du metus diskusijos ir aš tose diskusijose atstovavau vyriausybėje, anksčiau dalyvavau diskusijoje kaip darbdavių atstovas na, ir paskutiniu metu e, buvo vis tik tai patvirtintos socialinio dialogo nuostatos, aiškiai paskutinė minutė ir jos yra labai svarbus, svarbus nes socialiniams partneriams e, čia yra suteikiamos tam tikros e, teisės aktų inicijavimo galimybės, taip pat yra numatyta ginčių sprendimo procedūra, tačiau tikrai nenorėčiau vertinti šio dialogo pernelik aukštai, jis nebūtinai visuomet yra veiksmingas, kartais pavyksta susitarti, kartais ne, o konsultacijos dėl, pavyzdžiui, sudėtingų reformų, sakykime, pensinio amžiaus pakeitimai arba pensijų e, tam tikras e, mažinimas dėl šio klausimo nesugebė, nesugebėjome susitarti, tačiau nepaisant to, kad ne visuomet galime susitarti, kalbėtis reikia. Dabar trumpai apie tos tris elementus, kuriuos jūs minėjote. Pirmiausiai, mes ką tik baigėme įgyveninti viešojo sektoriaus užimtumo reformą didelio masto. Kadangi praėjusią vyriausybė buvo atsakingas už šias reformas, aš ilgai vertinu galimybės, kaip uh, užtikrinti tokį optimalų reformų veiksmingumą. Ir aš noriu pasakyti, kad tos viešosios įdarbinimo tarnybos, tos e, darbo biržos, jeigu veiksmingai veiktų, tikrai galėtų smarkiai pagerinti užimtumo padėtį, tačiau e, joms reikia papildomą etatų, psichologų, socialinių darbuotojų, mes pasirinkome tokį tarpinį modelį. Tas viešosios įdarbinimo tarnybos yra grindžiamos viešąją privačią partnerystę, kurios esmė yra ta, kad e, asmenims, kuriems grėsia socialinė atskirtis, yra siūlomos e, toks bendros e, tiek socialinės paramos, tiek ir įdarbinimo tarnybų programos įdarbinimo arba kvalifikacijos e, kelimo persikvalifikavimą taip pat labai daug e, iniciatyvos į rankas atiduodama privačioms įdarbinimo agentūroms ir valstybei taip elgtis apsimoka, nes e, teikdami tokias paslaugas mes būtent atsižvelgiame į individualius bedarbių poreikius, siūlydami jiems paramą. Įdarbinimo agentūrų kompetencijas būtina atitinkamai tinkamai panaudoti tam tikroms <clears throat> tikslinėms grupėms, orientuojant jų veiklą į tam tikras tikslinės grupės. Ir taip pat mes galėtume skatinti darbuotojus e, patiems, e, tai yra darbdavius ieškoti <clears throat> įmonėse, kuriuose grėsiamas atleidimas tam tikram darbuotojų skaičiui, jų potencialių e, jiems reikalingų darbuotojų. Ir taip pat siejame atitinkamas e, socialinės išmokas arba nedarbo išmokas e, su tiek darbuotojų, tiek darbdavių pastangomis ieškoti naujų užimtumo galimybių. Aišku, mes pirmiausiai stengiamės e, šias priemonės dėkti viešajame sektoriuje, kadangi su jo atstovais yra lengviausiai kalbėti, tačiau stengiamės įtraukti ir, ir e, privatų sektorių, ypač tokias jos rytis, kaip pavyzdžiui, telekomunikacijos, e, finansų sektorius, nes būtent tose sektoriuose žmonės yra nuolat atleisdinėjami iš darbo ir kartu yra ieškoma naujų darbuotojų ir tie procesai vyksta lygiai grečiai. Dar vienas elementas, kurį norėjau paminėti viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės kontekste. Būt mūsų jaunimo garantijų programa buvo įgyvenimas sklandžiau dėl atitinkamos patirties ankstesnės nuo 95 iki 2005 metų, nes Lenkijoje būtent per tą laikotarpį į darbo rinką įsilėjo keli milijonai jaunų žmonių, o prieš tai Lenkijoje nedarbas buvo didžiulis, jis siekė 40 procentų arba panašiai. Būtent nuo 10-mečio mes esame pradėję renkti jaunimo įdarbinimą skirtas didelio masto programas ir dar prieš stojimą Lenkijos Europos Sąjungą keletas tokių programų buvo įgyvendintos ir būtent todėl mūsų požiūris į garantijas jaunimui buvo šiek tiek kitoks. Taigi tiek viešosios įdarbinimo e, tarnybos, tiek privačios įdarbinimo agentūros e, veikia labai aktyviai. Mes rengiame, pavyzdžiui, įvairius regioninio masto e, konkursus, taip pat esame parengę tam tikrą akademinį modelį, pagal kurį paskutinių kursų studentai, užuot rašydami baigiamąjį diplominį darbą kartu su savo darbo vadovu, pavyzdžiui, parengė tam tikrą verslo planą, e, kuris e, po to, e, jeigu iš tiesų yra geras, gauna tinkamą finansinę paramą ir tokiu būdu mes ragint skatiname jaunų žmonių verslumą ir atsiranda, per pastarus metus atsirado keli tūkstančiai, apie 3 tūkstančiai startuolių. Atsiprašau, kad kalbėjau taip ilgai. Uh, Labai trumpai buvo vienas iš tokių įdomių momentų paminėtas, ar būtų naujų kokių sprendimų. Mane labai domina programų planavimas, ypač galvojant apie tokį scenarijų, kad kokių galima būtų sugalvoti naujų idėjų. Visiškai naują idėją sugalvoti būtų nepaprastai sunku. Iš esmės tai yra įgūdžių gerinimas, darbas su darbdaviu ir panašiai. Čia kažko labai naujo neišrasi. Svarbu derinti įvairias idėjas, pažiūrėti, galbūt kažkoks konkretus procesas duoda daugiau naudos ir tada daugiau dėmesio į jį sutelkti. Aš atsiprašau, kad kelis kartus aš jau tą miniu, bet man atrodo, kad tos aktyvavimo politikos priemonės pernelyg dėmesio sutelkia į tą momentą, kaip žmogų iš nedirbančio paversti dirbančiu, į tą patį pavertimo momentą, bet galbūt reikėtų galvoti apie, pavyzdžiui, tokį laik, ankstyvesnį laikotarpį, kaip išvengti, kad žmogus netektų darbo, kaip užtikrinti, kad jis išsaugotų darbo vietą, kad būtų labiau patrauklesnis, kad galėtų geriau prisitaikyti prie kintančios aplinkos. Kai kelios valstybės yra pastebėjusios, kad e, žmonės pastaruoju metu dažniau pasinaudoja, pavyzdžiui, e, invalidumo pašalpomis, ypač jaunimas, e, pavyzdžiui, didesnis skaičius kreipiasi invalidumo pašalpų dėl, psicho, dėl psichikos sutrikimų. Ir čia galbūt reikėtų dirbti, tačiau dažnai mūsų visuomenės yra tokia, tokia stipri socialinė stigma, kad kaip tu gali įdarbinti, pavyzdžiui, žmogų su psichikos problema, tarkim, kaip gali dirbti su tokiu žmogumi, tai labai sunku įveikti visuomenėje, tai reikėtų dirbti su, e, su darbdaviais, su, su plačia visuomenė, reikėtų pasitelkti ir um, psichikos lygų gydytojus, medikus, praktikus, kurie galėtų pa, paaiškinti plačiau tą sritį, reikia dirbti su įdarbinimo agentūromis, darbo biržomis, kad jos geriau išmanytų tą sritį. Tai, aišku, čia atitinkamos institucijos galėtų uh, atlikti savo vaidmenį ir um, galima rasti specialistų pagalbos, kuri būtų labai naudinga. E, toliau galvojant apie ilgalaikius bedarbius, pavyzdžiui, ypač tuos, kurie e, gauna e, invalidumo pašalpas, reikia galvoti apie tai, kaip padėti darbdaviams, kad jiems būtų lengviau žmonės, tokius žmonės įdarbinti ir tai tikrai padėtų išspręsti problemas. Iš tikrųjų, tiesiog norėjau akcentuoti, kad reikia galvoti ne vien tik apie tą patį momentą perėjimą nuo bedarbio prie įdarbintos mens, bet ir galvoti, kad kas vyksta prieš tai, kas vyksta po to. Few, uh... Ačiū dar porą bendro pobūdžio pastabų, pasakyčiau, visų pirma dėl socialinio dialogo. Taip, žinoma, socialinis dialogas yra nepaprastai svarbus. Labai svarbu, kad darbdaviai, darbuotojai ir valdžios institucijos sėstų prie bendro stalo ir aptartų tas politikos priemonės. Bet vien to nepakanka. Reikia tą procesą papildyti ir pilietinės visuomenės aktyvistais, pilietinės visuomenės atstovais, kurie irgi turėtų būti įtraukti. Ir aš kai kalbėjau apie savo tas sėkmingas strategijos dalis, tos ramščius, tai būtent aš gal e, norėčiau akcentuoti, kad reikia visuomenės atstovų, kitaip gali parengti kažkokius tai projektus, kurie net realiai nepasiteisins konkrečiai visuomenės grupiai. Kalbant apie naujus iššūkius darbo rinkoje ir kaip juos reikėtų spręsti, mano organizacija yra jau du kartus rinkusi pažangiosios praktikos modelius, pavyzdžius, kurie išplėtoti skirtingose ES valstybėse narėse ir mūsų interneto svetainėje jūs galėtumėte rasti informacijos įvairiomis kalbomis. Yra kelioms organizacijoms netgi apdovanojimai skirti, toms organizacijoms, kurios dirba geriau nei vidutiniškai, kurios yra met metodinį požiūrį ištobulinę, kažkokią metodiką, kuri realiai pasiteisino, kuri realiai veikia. Vienas iš tikrai veikiančių metodų yra tas, kad padedama darbdaviams didinti įvairovę savo darbo vietoje. Tyrimai, analizės rodo, kad kuo darbo jėga yra įvairesnė, įvairi, įvairilipiškesnė, tuo ji yra našesnė, tuo geriau ji dirba. Taigi, būtent e, svarbu padėti darbdaviams didinti savo darbo jėgos įvairovę. Mm, ir vienas iš elementų būtų pažiūrėti į asmens e, sugebėjimus, pajėgumus ir galvoti, kaip darbo procesus reikėtų restruktūrizuoti ir pritaikyti prie to asmens konkrečių sugebėjimų ir e, tos darbo vietos ar tų darbo funkcijų poreikių. Uh, tuomet yra daug lengviau surasti gerą darbą, padorų darbą ir, ir, ir žmonėms, kurie turi e, tam tikrų socialinių problemų. Taigi tas darbo vietos pritaikymas yra darbo metodų pritaikymas yra nepaprastai svarbus užtikrinant e, strategijos sėkmę. Jaunimo garantija buvo minėta ne kartą. Daugelį valstybių yra tai gyveninama kaip šešių mėnesių garantija ir kaip ankstesnis prelegentas kalbėjo, asmenims su negale, su, pavyzdžiui, psichosocialinėmis problemos. Šeši mėnesiai yra niekas, visi šešių mėnesių tokiems asmenims neužtenka. Reikia testinės paramos reikia mm, sukurti į visą karjeros, profesinio gyvenimo, visą trukmę orientuotą požiūrį, jeigu nori, jeigu nori kad e, būtų kažkokia tai sėkmė iš tokių veiksmų. Taigi, socialinis dialogas, visi um, atstovai prie vieno bendro stalo, novatoriškų uh, modelių panaudojimas, taip pat ir pritaikant darbą prie žmogaus ir um, tas požiūris į visą profesinį gyvenimą, kad žmogus ne vien tik tai galėtų susirasti darbą, bet kad ir išliktų darbe, kad, kad uh, galėtų toliau dirbti. Ir turėtumėm gal pažiūrėti čia atidžiau į Europos semestrą. Ta, visa ta Europos semestro mašina galėtų būti panaudota daug racionaliau, nuosekliau, siekiant būtent tų tikslų, kuriuos mes čia aptarėme. Tai darbo rinkos pertvarkymas yra nepaprastai sudėtingas klausimas ir tai reikia padaryti labai gerai koordinuotai koordinuojant veiksmus ir manau, kad tikrai visi prelegentai čia savo indėliais galėtų padėti tą padaryti. Pone Tobina, ar jūs norėtumėte dar kažką pasakyti? Restrict. Aš gal tik tai kalbėsiu apie ilgalaikius bedarbius. <coughs> Manau, kad tai yra nepaprastai svarbi problema ir Visų pirma, ką gali padaryti ilgalaikę, il, vardan ilgalaikių bedarbių? Aišku, galėtumėm kalbėti apie įvairias politikos priemonės, kai galėtumėm galvoti, kaip e, mūsų veiksmus orientuoti į šią grupę, bet galvojant apie ilgalaikius bedarbius, svarbiausia būtų štai kas. Um, ilgalaikių bedarbių, kuomet yra daug, galbūt tai nėra labai blogas dalykas. Blogai, aišku, jeigu 12 milijonų žmonių nesusiranda darbo metus, tačiau gerai yra, kad jie vis dar ieško to darbo. Kuomet mes, kaip mes matėme su ankstesnėmis krizėmis, tas ilgalaikis nedarbas dažnai mažėja tačiau mažėja ta prasme, kad tiesiog žmonės iš viso nuleidžia rankas ir net nebeieško darbo. O dabar su ilgalaikiais bedarbiais, ką mes galime padaryti, tai mes galėtumėm pasirūpinti, kad jiem būtų užtikrinta prieiga prie dabartinių programų, prie esamų pajamų rėmimo įvairių sistemų nes labai dažnai dėl įvairių, pavyzdžiui, sistemos reikalavimų, nustatytų taisyklių, kada gali būti teikiama kažkokia tai parama ar pašalpos ir panašiai, yra pakankamai ribotai traktuojami ir, ir dažnai žmonės, sakykime, po vienerių metų praranda bet kokią paramą, teisiai paramą ir panašiai. Tai reikėtų galvoti, aišku, kaip panaudoti dabar esančias programas, nekuriant naujų, kad užtikrintumėm tokiems žmonėms galimybę ir vėliau jas įsitraukti, jomis pasinaudoti. Ačiū dabar norėjau leisti kitiems komiteto nariams dalyvauti diskusijoje, galbūt pirmasis galėtų kalbėti Georgijus Pirinskis ir e, raginu visus nekalbėti ilgiau nei po dvi minutės. Mes surinksime klausimus dabar, o po to paprašysime svečių juos atsakyti. Jeigu norite adresuoti klausimus konkrečiam pranešėjui, tai prašau tą taip pat padaryti. Ačiū. Pone Pirinskis, jums žodis. Uh, much, Chair, would... Labai ačiū, ponė pirmininkė. Ir aš tikrai noriu padėkoti visiems penkiem pranešėjim už labai išsamius e, pranešimus, duodančius daug peno apmąstymams. Noriu užduoti vieną klausimą. Ir tai susiję su to, kas vadinama socialiniu dialogu. Mes, socialistų demokratų alijanso frakcija, ypatingai akcentuojame socialinę partnerystę. Ir aš norėčiau šiek tiek sukonkretinti visą tai, pavadindamas e, procesą būtent kolektyvinių darybų procesu. Kaip mes suprantame, aktyvus įtraukimas turėtų reikšti ir tinkamas pajamas, ir e, kokybiškas paslaugas, ir adekvačias socialinės apsaugos priemonės, ir įtraukimą į, ir, ir į darbo rinką. Ir kalbant apie adekvačias pajamas, iš esmės tai būtų būtent atlyginimas, už kur, tai yra darbas, už kurį gaunamas atlyginimas. Kitas nuogastavimas, e, kur mes irgi pritarėme, sakytam nuogastavimui, tai kad mes dažnai nekalbame apie kokią nors užimtumą arba bet kokį užimtumą, bet veikiau kalbame apie kokybiškas darbo vietas, tai yra darbo vietas, kurios na, yra prasmingos, atveria galimybių mm, kilti karjeros laipsnės, vystytis ir e, atskleisti darbuotojo sugebėjimus arba tam tikrus gabumus. Aš manau, kad vertėtų grįžti prie tikros patirties ir e, galima padaryti labai akivaizdžias išvadas, kad tose valstybės narėse, kur kolektyvinis darybų mechanizmas yra labai aktyviai taikomas, kur daug mm, dėmesio skiriama socialinės rinkos ekonomikai. Kalbu apie kai kurias e, vidurio rytų Europos valstybės. E, mm, nedarbo lygis yra daug mažesnis, lyginant su, pavyzdžiui, pietų Europos valstybėmis. Na taip pat ten, kur e, įmonių atsakomybė irgi labai akcentuojama įtraukiant darbdavius, tai irgi duoda savo rezultatų. Taigi, kalbame apie darbo rinkos politiką, labai svarbu būtų turbūt pabrėžti e, na, tam tikrus kertinius e, principus arba mechanizmus, kurie iš tikrųjų leidžia pakeisti situaciją. Darbach. Labai ačiū taip pat ir mūsų svečiams už vertingas mintis. Mums yra labai svarbu pažymėti, kad mes labai dažnai parengiame programas, tokias pagrindų, tačiau po to nelabai galime įsitikinti, kokiu mastu šios programos yra praktiškai įgyvendinamos. Aš galiu paminėti, pavyzdžiui, kovos su skurdu ir socialinė skirtimi Europinė platforma, jaunimo judumo iniciatyva, e, kitos socialinės įtraukties iniciatyvos. Mes rengdami šias programas labai daug darbo investuojame, taip pat kaip ir garantijų jaunimui programą. Ištisus mėnesius ją svarstėme ir iš tiesų esu šiek tiek nustebęs, girdėdamas, kad ši programa vertinama kai kuriuose valstybėse narėse kaip nesėkminga, pavyzdžiui, Ispanijoje. Tačiau žinau, kad valstybės dažnai susiduria su sunkumais rengdamos įvairias programas, kad tik nedaugelis jų gali pasinaudoti finansinę paramą, tačiau aš čia išvelgiu didžiulį skirtumą taip pat ir tarp atskirų mokymo sistemų. Mes kalbame apie mokymąsi visą gyvenimą, tačiau manau, kad pagrindas e, šios, e, šio mokymosi yra e, švietimo sistemos mokymo programos ir kartais jos yra viena nuo kitos atskirose valstybės narėse nutolusios per šviesmečius ir nežinau, kaip čia būtų galima situaciją pakeisti, tačiau bent jau tą problemą norėčiau paminėti. Taip pat įdarbinimo tarnybos su jų veikla yra taip pat susijusios nemažai problemų. Ar jūs vertinate, ar jūs manote, kad įdarbinimo tarnybos apskritai turi tiek e, kompetencijų pakankamų, tiek lėšų, kad galėtų padėtį gerinti. Jutta Steinung teisingai paminėjo, kad reikia pasitelkti individualų požiūrį į kiekvieną bedarbį, tačiau aš turiu konstatuoti, kad įdarbinimo tarnybos agentūros ne tik, nenoriu pasakyti, kad nėra tam tinkamos, tačiau paprasčiausiai neturi galimybių. Taigi kaip čia reikėtų padėti pakeisti, labai ačiū. Agnieška Kozlovska Rajevič. Prašom. Ačiū, ponė pirmininkė, ponės ir ponas. Taip pat prisijungsiu prie padėkos žodžių mūsų ekspertams už labai įdomius ir informatyvius pranešimus. Noriu atkreipti mūsų dėmesį į kai kurios dalykus. Pirmiausiai, kalbant apie integravimą į darbo rinką ir mūsų programos, programų veiksmingumą. Galbūt e, iš ministro Masijos lūpų to aiškiai negirdėjome, tačiau Lenkijoje vykdant reformą, kurią ministras pristatė, esminis jo aspekt, aspektas tos reformos buvo įdarbinimo tarnybų finansavimo sistemos pakeitimas, nes anksčiau e, šios tarnybos gaudavo lėšas už perkvalifikavimą, o po reformos e, įdarbinimo tarnybos <clears throat> gaudavo paramą tik tai po to, kai įdarbindavo bedarbius asmenis ir e, tik tai e, jiems e, išdirbus tam tikrą laiką naujoje darbo vietoje. Taigi būtent e, toks prisitaikymas prie darbo rinkos pokyčių yra būtinas. Atrodytų, kad tokia nežymi permaina išjudino E, labai smarkiai įdarbinimo tarnybas, e, privertė jas elgtis šiek tiek kitaip ir žinoma, jos pačios savaime negalėjo to pasiekti, todėl joms reikėjo pasitelkti partnerius iš verslo e, atstovų, iš kitų organizacijų, kurios specializuojasi jau daugelį metų integruodamos žmonės į darbo rinką. Ir e, tokie projektai gali baigti sėkmingai tik tuo atveju, kuomet partnerystės veikia sėkmingai. Kalbant apie mokymus, kurios organizuoja valstybinės įdarbinimo tarnybos, tai mums atrodo, kad labai svarbu, kad būtent tose tarnybose dirbantis asmenys sugebėtų ieškoti partnerių, juos rasti, taip pat sugebėtų įvertinti savo gebėjimus ir ypač jų ribotumą ir e, kad mokymai būtų orientuojami į paklausą būtent, e, o apie tą paklausą galėtų geriausiai informuoti partneriai, su kuriais bendradarbiavame. Taigi aš manau, kad pristaikymas prie rinkos yra labai svarbus ir pristaikyti galima įvairiais būdais. Daug taip pat buvo kalbama apie iššūkius, kurie mūsų laukia per artimiausius metus ir dešimtmečius darbo rinkoje, man atrodo, kad būtų galima e, į tris grupės tas permainas ir iššūkius suskirstyti. Tai pirmiausiai demografinės permainos, mūsų visuomenė sensta, taip pat darbo rinkos skaitmenizavimas yra rimtas iššūkis, ypač vyresnio amžiaus darbuotojams, kurie negali dalyvauti darbo rinkoje, todėl kad atitinkamų greičių nesugeba įgyti e, skaitmeninių įgūdžių ir mes e, čia kalbame ne apie e, naujas įdarbinimo sritis, tačiau apie tas įdarbinimo sritis, kurios keičiasi dėl skaitmenizacijos ir prie kurių reikia atitinkamai vyresnio amžiaus darbuotojų pristaikyti. Noriu paklausti ministro Menčinas, ar šie procesai kartais nėra susiję su tuo, kad tas e, skaitmeninimo rodiklis nėra nustatomas ir nepabrėžiama e, jo nustatymo būtinybė. Kitas dalykas, e, kuris yra laikytinas iššūkių darbo rinkoje, yra susijęs su kultūriniu religiniu skirtumu arba skirtumais Europos viduje ir e, aš manau, kad mes neturėtume skatinti darbuotojų tokius e, daugiatautinius, e, daugiataučius e, darbo kolektyvus kurti, turint omenyje, kad mūsų visuomenė yra labai skirtinga, tačiau jeigu jau imtume iš šio klausimo, tai manau, kad tai yra tikrai didžiulis iššūkis daugelėje vidurio rytų Europos šalių. Ir tos lygiavos politikos e, e, laikymasis ir įgyvenimas darbo rinkoje yra e, būtinas, kadangi jeigu to neužtikrinsime, tai nepaisant labai aukštos darbuotojų kvalifikacijos, jie kartais netgi nesugebės gauti tinkamo darbo. Noriu paklausti, ar būtent į šį aspektą jau yra atsižvelgiama, ar jis įtraukiamas į mūsų rengiamas programas, ar tai dar tik tai būsimasis etapas. Pirmininkė, ačiū. Štai pat noriu užduoti klausimą mūsų svečiams, noriu kreiptis į ponę Valecho. Jūs kalbėjote apie tai, kad garantijos jaunimui Ispanijoje nesulaukė sėkmės. Ar to priežastis yra ta, kad iš pradžių daugelį valstybių narių trūko finansinių lėšų, kad ta programa būtų pradėta įgyveninti ir dėl to pati programa dabar yra taip neigiamai vertinama. Ir kitas klausimas, e, kalbant apie darbo pasidalymą, e, e, tai yra nauja darbo pasidalymo programa, kuri sėkmingai yra gyvenime Ispanijoje ir būtų galima ją sujungti su garantijų jaunimui programa. Taip pat ministro Jaceko Mančinos noriu paklausti, ar šimtaprocentinis e, darbuotojų perkvalifikavimo finansavimas yra geras dalykas, ar ir darbdaviai neturėtų būti suinteresuoti taip pat atitinkamų finansinių indėlių į darbuotojų rengimą, profesinį perkvalifikavimą tam, kad galėtų aukščiau vertinti tai, ką gauna. Jūs kalbėjote apie labai vieną svarbų dalyką. Minėjote asmenų neturinčių motivacijos dirbti grupę ir su jie susijusios problemas. Ponas Svein taip pat apie tai kalbėjo. Jūsų manimų, ką turėtume daryti, kad žmonės nepatektų į tokią situaciją, kuomet taptų nemotivuoti dirbti. Ponas Veimo taip pat e, noriu paklausti, jūs e, taip pat savo pranešime, kuris man labai patiko, nes jame buvo labai daug teigiamų aspektų, atkreipėte dėmesį į motivacijos trūkumą. Kartais taigi, kaip reikėtų pasipriešinti, užkirsti kelią tam, kad e, mūsų visuomenė arba tam tikrosios dalys nenorėtų marginalizuotis ir mes dažnai kalbame apie būtiną paramą, tačiau dažnai turime reikalų su tam tikromis visuomenės grupėmis, kurios pačios marginalizuojasi ir nesiekia paramos arba netgi jos atsisako. Kartais tos visuomenės grupės yra labai svarbios ir vertingos. Ponas Zelderliau paminėjo vieną dalyką, kuris man labai patiko. Skalbėjote apie tai, kad darbdavys privalo profiliuoti darbo vietas ir ne tik neįgaliųjų asmenų atžvilgių, tačiau taip pat ir visų darbuotojų atžvilgių manau, kad kiekvienas iš mūsų, galbūt steigdamas kokią nors verslo įmonę, <clears throat> turėtų galvoti ne tik apie prof, darbo vietų profiliavimą, tačiau taip pat ir apie tos įmonės darbuotojų profiliavimą. Taigi, kokius žingsnius galėtumėte pasiūlyti, kad perteiktume tą filosofiją darbdaviams, kad jie suvoktų tai kaip e, prievolę e, tam, kad e, galėtų tikėtis sėkmės savo verslą, nes dauguma darbuotojų, tai yra darbdavių, manau, kad galvoja priešingai. Konstobinas minėjo Kanadoje gyvenimas programas, pagal kurias yra prognozuojamas ateities darbo vietų poveikis. Manau, kad tai yra labai sudėtinga įvertinti dabar, kokius specialistų prireiks po keliarių metų. Tačiau noriu paminėti, kad šešimečio pradžioje tokios programos buvo įgyvendinamas mano regione. Lenkija tokia programa buvo e, įgyvenima kartu su Danija ir Vokietija, po to e, ji buvo numarinta, tačiau aš manau, kad e, kiekvienas regionas, kiekvienas uh, E, kiekvienas skritis ar rajonas turėtų surinkti atitinkamus duomenis apie tai, e, kokių specialybių atstovus norėtų artimiausiu metu atleisti iš darbo, kokių priimti į darbą ir reikėtų skatinti tokią atitinkamą darbdavių atsakomybę E, iš pradžių mes tą bandėme daryti ir radome labai paprastų būdų, kaip paskatinti darbdavius atitinkamai elgtis. Manau, kad vertėtų grįžti prie tokių programų. Taip pat jūs kalbėjote apie tai, kad galbūt sunkiausia yra pašalinti trūkumus susijusius su nepakankama kvalifikacija tam reikalingi mokymai. Mano įsitikinimu mokymai reikalingi žmonėms, kuriems trūksta tam tikrų įgūdžių, tačiau tokie įgūdžiai kaip strateginis mąstymas, žinių panaudojimas, gebėjimas priimti sprendimus turi būti dėgiami jau mokyklose. Ir natūraliai tie įgūdžiai galėtų atsirasti ir po to nebereiktų tų papildomų mokymų tam, kad saugusius asmenis žmonės galėtume e, mokyti šių įgūdžių ir bandyti juos jiems įdėkti. Taigi ačiū Jums iš anksto už atsakymus. Muchas gracias. Voy a contestar a sus preguntas y también a la del primer. Ačiū. Atsakysiu Jūsų klausimus, taip pat ir ankstesnius užduotus klausimus. Jaunimo garantijų uh, fondas arba garantijų jaunimui fondas, kurį jūs paminėjote. Tris metus Ispanijoje mes iš tikrųjų girdėjome daug kalbų, bet buvo mažai darbų. Buvo daug kalbų apie tai, kas bus padaryta siekiant išspręsti jaunimo nedarbo problemą, tačiau kada atėjo metas iš tikrųjų įgyvendinti tas priemonės, nieko realiai nebuvo padaryta. vis visi, kurie dalyvavo jaunimo užimtumo sistemoje, turėjo užsiregistruoti tam, kad galėtų paskiau dalyvauti veikloje numatytoje pagal garantijų jaunimui fondą. E, tačiau IT sistema, kuri buvo skirta registracija, buvo siaubinga, bet to greta viešojo darbinimo tarnybos atstovų E, taikomi reikalavimai buvo labai sudėtingi, informacija nebuvo suteikta ten, kur jos reikėjo, pirmiausia, jinai nepasiekė jaunimo iš esmės. Tai buvo fiasko. Kai kurios autonominės bendruomenės, nepriklausomas bendruomenės, e, pajėgė gyventi dalį politikos e, sričių, tačiau federalinė vyriausybė neda, ne, ne, ne, neleido pasinaudoti lėšomis. Vėlgi per pastarosius ketverius metus vyriausybė apkarpiai tokias e, politikos sritis 66 procentais. Taigi iš tikrųjų e, net ir tos vietinės bendrijos negalėjo pradėti naudotis programa, nors galėjo pasinaudoti kaip e, jaunimo garantijos arba garantijos jaunimo programos dalimi. Ar galima pakeisti padėtį? Na, sumažinta bedarbio pašalpa, e, sumažinta tada politika. Ir mm, prie visos pagarbos iš esmės, iš esmės tas tik tai dar labiau apsunkino situaciją jau nedirbantiems žmonėms. Iš esmės e, buvo nepanaudoti net tie fondai, kurie galėjo būti, kurie buvo prieinami. Taigi, e, iš tikrųjų, politika turi būti finansuojama ir, e, ko gero, finansavimas šiaip jau yra teikiamas iš Briuselio tam tikri finansai yra nukreipiami į tas sritis, tos regionus, kur BVP lygi žemas, tačiau Ispanijoje įvyko visiškai priešingai. Autonomiškos bendrijos, kur e, BVP rodikliai buvo mažiausi, gavo taip pat ir mažiausiai išteklių šioms reikmėms. Taigi, tie, kas taip turėjo daugiau, galėjo plėtoti daugiau veiklos, kadangi gavo daugiau pinigų, o tie, kas turėjo taip mažiau startinių lėšų, negalėjo nieko pakeisti, kadangi negalėjo pasinaudoti papildomomis lėšomis. Ir kalbant apie jaunimo nedarbą, mes neturime atskiros politikos orientuotas būtent jaunimo, kuris neturi darbo. Taigi ištant dar prie ankstesnio komentaro apie socialinį dialogą ir kolektyvinės darybas, pateiksiu Jums pavyzdį. Visą tai, ką sakiau, per 2015 metų gegužę. Visą tai, apie ką kalbėjau, vyko daugelį Ispanijos regionų. Jeigu norite, galime sakyti, kad nevyko jokių socialinių konsultacijų, nes tiesiog nebuvo sutarta dėl socialinio dialogo pakto. Taigi, Kastilė Lamanša, um, jis mes tiesiog nematome jokio socialinio dialogo, tiesąkant, nieko nėra daroma užimtumo politikai gyveninti iš esmės, ji kaip tik yra žlugdoma ir pinigai buvo uh, atsiusti, persiusti atgal vyriausybė, kadangi tos priemonės nebuvo įgyvendintos, nebuvo lėšos panaudotos, nors netgi buvo stikti tam tikri ištekliai. Per keturis e, metus e, profsąjungos, tarp jų ir manoj, gynė poziciją, kad pirmiausiai reikia apginti žmonės, nes vyksta blogiausi dalykai žmonės vis labiau nustumiami nuo darbo rinkos, vis labiau nuo jos tolsta, taigi jums reikia iš tikrųjų įtraukios politikos ir jeigu čia pasirodė nauja vyriausybė, profsąjungos bei darbdaviai susirinko kartu. E, tiesą sakant, praeitą savaitę, kaip tik baigėsi galutinis terminas, mes įgyvendinome iniciatyvą dėl samdymo, tų žmonių, kuriems baigėsi e, išmokų ir subsidijavimo laikotarpis ir dėl to nebegalėjo pasinaudoti jokią papildomą pagalbą, taigi tokiam žmonėm buvo suteikiamas šešių metų mm, pilno etato įdarbinimas, tai buvo pasiekta būtent kolektyvinių darybų keliu ir po šešių mėnesių šitie žmonės e, mm, išliktų um, apsaugoti, nes iš naujo gautų bedarbio išmokas 20 vienerių mėnesių laikotarpį. Taigi bent kažkiek tai jų gyvenimas būtų apsaugotas. Mes e, vis dar mm, tęsėme šį darbą, kadangi darybos truko per mm, pasarus keletą mėnesių, numatėme papildomų priemonių. E, noriu pasakyti, kad per keturis metus mes tikrai matėme, kas vyksta mm, su žimtumu. Mums reikia gražinti žmonės darbo rinką. Mes kalbame su profsąjungomis, mes kalbame su darbuotojais, su darbdaviais, su vyriausybė. Ir tiesą sakant, vakar buvo paskelbta, kad per viešasis įdarbinimo tarnybas bus e, skirtos lėšos įdarbinti bent 80 žmonių, taigi pradėjom galų galę kažką daryti. Su socialinio dialogo pagalba ar be jo vis dėlto šiek tiek pasistumėme į priekį, bent jau Kasijas Lamanšos e, provincijoje. Na, prašymas pabaigti, sako pirmininkė, kadangi norėčiau, kad ir kiti galėtų pasisakyti. E, gerai, taigi, kaip jau sakiau, praeitą savaitę mes galų gale pradėjome kažkam gretaus daryti, profsąjungos ir darbdaviai dalyvauja Ir beje, čia taip pat kalbame ir apie žmonės su negale. Jie irgi buvo įtraukti į socialinį dialogą, kad galėtų dalyvauti šiuose priemonėse. Ačiū. Prieš suteikdam žodį kitam kalbėtojui, Jacekui Mečinai, norėčiau paprašyti visų kalbėti nedaugiau kaip keturias minutės, nes kitaip niekaip neprieisime prie pabaigos. Uh, iść w parze z produktywnością, bo jeżeli przesadzimy, to wiemy, jak to się odbywa na odbijaniu. Labai svarbu, kad žmonės be abejo gautų tinkamą atlyginimo lygį ir e, su tas susijusią naudą, tačiau labai svarbu taip pat pasiekti produktivumo lygį, kadangi taip nieko nevyks. Kolektyvinės darybos, ypatingai tam tikrose sektoriuose, kartais būdavo didžiulė kliūtis bendrovėms restruktūrizuotis. MVI tiesiog nėra pasirengusios, kadangi trūksta tinkamo atstovavimo, kad tokios darybos galėtų vykti ir socialiniai partneriai. Jeigu galima tai pasakyti, tiesiog subyra nes yra daug e, vietų, kur arba profsąjungos neveikia, arba atvirkščiai nėra darbdavių atstovų. Ir esant tokiam sąlygom, kartais kolektyvinės darybos tiesiog neįmanomas. Mums reikia kažkokio papildomo mechanizmo. Kitas svarbus dalykas, apie kurį taip pat kalbėjo ponas Bach, tai būtų darbo biržų tam tikrą diagnozę. Frankvaizeris e, atliko nemažą darbą šios srityje, tirdamas padėti europinių lygių. Ir kokią išvadą? E, matyti, kad e, tarp valstybių esama didžiulių skirtumų. Vienose sistema centralizuota, kitose kaip tik jinai yra decentralizuota, kartais finansuojama per biudžetą kartais e, per tam tikras įmokas arba vienais atvejais esama finansinio reglamentavimo, kitais atvejais apskritai tokio reglamentavimo nėra. Taigi, galbūt reikėtų pateikti rekomendacijas, kad reikėtų tas sąlygas nors, nors kažkiek su, su, suvienodinti arba bent jau, kad jos panašėtų. Reikėtų kalbėti apie kažkokią tai bendrą struktūrą ar architektūrą ir galbūt tai leistų pasiekti geresnio poveikio darbo rinkai. Na ir be abejo, aš sutinku su tuo, ką mano kolegos kalbėjo. Lenkija yra viena iš tų valstybių, kur buvo būtent paskelbta tam tikra iniciatyva e, vyresnio amžiaus žmonėms virš 50 arba nuo 50 ir vyresniems e, reintegruoti į darbo rinką, panaudojant e, skaitmės technologijas, tačiau patirtis buvo nevienareikšmiška. Esama tam tikrų pavojų rizikų susijusių su skaitmenizavimu, pavyzdžiui, streso pavojus, kai kada netgi protiniai susirgymai. Na ir akivaizdu, kad naujosios skaitminės technologijos, tiesą sakant, didina spaudimą ir dėl to kenčia darbuotojų psichika. Šito mes neturime ignoruoti. Pirmininkė. Turiu pasakyti, kad aš tikrai sutinku su jumis, jog nebūtinas šimtaprocentinis finansavimas. Galbūt tik tai mikro kompanijų lygyje tai būtų svarbu. Nes jeigu tokiam lygiai tokios smulkios kompanijos apskaitai norėtų ko nors imtis, joms tikrai reikalingas išorinis finansavimas, kad jos galėtų kažką tai gyveninti. Čia nacionalinis mokymo fondas būtent ir padeda tai padaryti. Taip pat pritariu jūsų mintims apie motivaciją. Iš tikrųjų, tai yra na, kertinis principas ir motivacija vėlgi nereiškia vien tik tai surasti darbo vietą. Ehm, darbuo, darbdaviams taip pat gali kilti sunkumų. Jiems gali kilti sunkumų pasiūlyti tinkamą darbą žmonėms. Ir čia kol kas procesai nelabai juda į priekį. Aš norėjau pratesti mintį, štai kalbėsiu, E, būtent motivacijos klausimų. E, na, viena iš įžvalgų buvo labai svarbi. Iš tikrųjų, kartais per daug paprasta vien tik tai suelgti dėmesį į žmonės, kurie turi sunkumų integruotis į darbo rinką, e, bandyti vertinti, ar jie motivuojami, ar, ar, ar, ar jiems sekasi nes labai svarbu išsiaiškinti, ar jie turi motivacijos, ar jie stengiasi sugrįžti tą darbo rinką. Sakyčiau, kad egzistuoja tam tikra dinamika ir mano dešinės sėdintis kaimynas labai gerai išnekėjo apie žmonės su negale. E, kai kuris atvejais galime kalbėti apie E, potencialius darbdavius, ką jie galėtų padaryti, ką jie galėtų pasiūlyti, e, galbūt taip pat kiek įvairios tarnybos gali prisidėti prie to. Taip pat, e, jeigu mes kalbame apie tam tikras ribinės grupės visuomenėje, darbo rinkoje turbūt tai tos problemos yra plačiai žinomos. Ir dar viena grupė, kurią paminėjo vienas iš kalbėtojų ir kuri kelia didžiulių iššūkių darbo rinkoje, tai yra būtent senėjantis gyventojai, reikėtų giliau sumastyti, ką visą tai reiškia apskritai visai darbo rinkai. Nes e, darbdaviai ir darbuotojai kartais iš tikrųjų svarsto, o ką visą tai reiškia, kada darbuotojas turėtų jau išeiti iš darbo, užleisti darbo vietą kitiems ir panašiai. E, na ir kai kurie darbuotojai iš tikrųjų būtų linkę pasilikti aktyvioje darbo rinkoje net ir sulaukę pensinio amžiaus. Tai irgi reikia įvertinti. Taip pat buvo sakyta pasaba apie didžiulius pokyčius darbo rinkoje. Aš manau, kad tai dera su daug kitų dalykų, apie kurias mes diskutavome, tarp jų ir socialinių dialogų. Nes iš tikrųjų Ehm, tai kaip ehm, salinė rinka veikia ehm, skaitmenizavimo technologijos ir panašiai. Na, apie tai turi vykti dialogas įtraukiant visus visuomenės sluoksnius, kad jie visi galėtų išsakyti savo požiūrį, savo poziciją šio klausimu. Labai ačiū. Toliau, ponė Luk Vanderlu. Ačiū. Jūs taip puikiai galų gali ištarėte mano pavardę. Taigi, keletas e, pastebėjimų. Labai trumpai. Pirmiausiai, pritariu tam, ką sakė panas Pirinskė. Neturime pamiršti, kad turime kalbėti apie būtent mm, ores darbo vietas arba prasmingas darbo vietas, kitaip sakant, darbo vietas, kurios nėra tiesiog užimtumas, bet e, atveria kažkokias galimybės žmonėm tobulėti, kopti karjeros laiptis ir panašiai bet tokiam darbo vietom paprastai reikalingas taip pat tinkamas įslavinimas. Taigi e, inkluzivus švietimas irgi yra labai svarbi prielaida. Taip pat sutikčiau su to, ką sakė kolega už manęs. E, dauguma viešojo įdarbinimo tarnybų neturi paprasčiausiai reikiamų žinių, reikiamos patirties kaip e, dirbti su asmenimis, kuriems reikalingas specialus požiūris, specialios priemonės, bet galima be abejo bendradarbiauti su NVO ir kitom aktyviam visuomenės grupėm tam, kad šitas spragos būtų užpildytas. Pažiūrėjoje e, viešojo įdarbinimo agentūra pastoviai palaiko e, ryšius su įvairiomis tarnybomis pagelbsinčiomis negaliesiems tam, kad jų metodika būtų tinkama. Antijų, Mano regione um, viešų darbinimo tarnybos e, dažnai numato arba asmenį, arba kažkokiu tai NVO deleguotas atstovus, kurie tiesiog e, dirba tame pačiame biure, tam, kad e, būtų sureaguota tinkamai į įvairius kandidatus. Na, kalbant apie jūsų klausimus, ponė pirminkė, na, iš tikrųjų, kaip darbo vietų pritaikymas tikrai atrodo puikiai, puikiai idėja, tačiau viskas turi prasidėti nuo būtent komunikacijos, nuo ryšių, kadangi viešus darbinimo tarnybos ir nevilsiminės e, organizacijos, kurios e, palaiko žmonės, vadinami įsidarbinti, kartais kalba skirtingomis kalbomis e, nesusišneka tarpusavyje. Taigi labai svarbu, kad pirmiausiai problemas būtų suprantamas vienodai. E, Ta mes ir stengiamės padaryti. Mano organizacija, pavyzdžiui, dirba su žmogiškų išteklių departamentais, e, daugiansalinėse korporacijose. Aš pats sukūriau e, įdomų tinklą, būtent e, verslas ir neįgalumas. E, vadinasi, ir vėlgi mes čia dirbame su stambiosiamis korporacijomis, e, E, stengdamėsi perteikti informaciją, kaip padaryti darbo vietas draugiškesnės neįgaliam žmonėm. Tačiau viskas prasideda nuo komunikacijos. E, tai yra pirmas žingsnis ir būtent dėl to taip svarbu įtraukti suinteresuotas grupės. E, būdamas SPD generalinis sekretorius, taip pat Nebelno organizacijos pirmininkas, vienos iš Flandrijos, nu, aš iš esmės labai daug dirbu su mokymo programomis, mes mokome žmonės, tačiau labai dažnai žmonės iš tų mokymų niekur toliau nepatenka, jie visą laiką mokosi, bet nepasiekia darbo rinkos. Dabargi mes žengėme žingsnį toliau, kalbame su darbdaviais ir e, aptarinėjame, kaip įgyventi tą e, Nu, darbuotojų vairovės e, principą, e, kalbame, ko reikėtų, kokiu bendrų pastangų reikėtų, kad neįgalų žmonės galėtų įsidarbinti jų firmose. Ir tai įmanoma, apie tai užsiminė ir anksčiau kalbėjusiai. Kągi, paskutinis Stevenas Tobinas. Dėkoju, galbūt du greiti pastebėjimai. Pirmasis tai būtų, kad be abejo mes turime pripažinti, kad aktyvios darbo rinkoje politikos nėra vienintelė panacėja, esama ir kitų dalykų, tokių kaip socialinis dialogas, kolektyvinis darybos ir panašiai. Tačiau bet kuriu atveju, jeigu kalbame apie kontekstą, e, tai yra užimtumo teisės aktai, įdarbinimo įstaigų struktūra ir visa kita, šitie dalykai taip pat turi būti analizuojami, reikia įvertinti, kaip visos šios grandis sąveikauja tam, kad galų gale būtų patys rezultatas ir žmonės būtų įdarbinti. Kalbant apie e, įgūdžius ir gebėjimus, na turbūt nieko daugiau, e, nie, nieko neįmanoma sunkiau prognozuoti negu ateitį. Tačiau akivaizdus vienas dalykas, kad įgūdžių ir gebėjimų įgyjimai e, dažnai neišlieka ilgam, ypatingai tose grupėse, kuriams be nelabiausiai reikia e, pagalbos. Ir, e, E, ypatingai, kada darbo rinka keičiasi labai greitai, iš tikrųjų tas atotrukis tarp poreikio ir paklausos, e, tai yra tarp paklausos ir pasiūlos, e, gali padidėti labai sparčiai. Taigi mums reikia imtis prevencinių priemonių, proaktyvių priemonių, stengdamėsi nuolatos palaikyti reikiamą įgūdžių lygį. Na ir be abejo, apie tai galima diskutuoti daug ir galima ieškoti įvairiausių būdų, kaip tai užtikrinti. Dėkoju uždėmesi. Ačiū. Aš taip pat iš savo pusės norėčiau ypatingai padėkoti e, pirmininkui, kuriam atstovauju šią šiandieną. Ir visiems kitiems, kurie prisidėjo prie šios dienos klausimų organizavimą. Taip pat noriu padėkoti mūsų svečiams už tai, kad jie pasidalino savo žiniomis ir patirtimi. Iš tikrųjų buvo didžiulis malonumas dalyvauti šios dienos klausimuose. Mūsų komitetas dabar kitą kartą rinksis čia, Briuselėje, gruodžio 7 dieną. Pirminkė dėkoja vertėjams, vertėjai dėkoja klausytojams. Taip pat pirminkė dėkoja visiems, kas liko iki pat klausimų pabaigos ir linkiu sėkmingai parvykti visiems namo.